Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos. Sveikinu atvykusius į popietinį mūsų posėdį. Džiugu man kartu posėdžiauti su saugumo ir gynybos pakomitečio atstovais ir nacionalinių parlamentų atstovais, atsinkamų komitetų atstovais, Man labai džiugu, kad pirmą kartą galime pasveikinti ir kolegą Le Roy, Alain Le Roy, užsienio reikalų tarnybos generalinis sekretorius, kad tik parodė nuotrauką rodo, rodančią, kad visi generaliniai sekretoriai joje yra NATO, jungtinių tautų, taip pat ir ES išorės veiksmų tarnybos generalinis sekretorius Michel Barnier negalėjo atvykti šiandien mūsų posėdį, jis turi dalyvauti Paryžiuje. Prancūzijos Conseil d'État narys ir jis turėjo dalyvauti ten vykstančioje sesijoje. Šiandien mes kalbėsime apie būsimą birželio mėnesio vadovų tarybą. Generalinis sekretorius rengė šitą susitikimą ir jisai iš esmės prates 13 metų 13 metais gruožio mėnesio vyksta vykusio aukščiausio lygio susitikimo tradicija, kai aptarinima e, gynybo ir saug, gynybos ir saugumo padėtis, o lyginant su trečiaisiais saugumo ir gynybos padėtis ES pasikeitė iš esmės ir dėl tos priežasties reikia diskutuoti šiuo klausimu. Ir nubrėžti galbūt skiriamasias ir arba jungiamasias e, linijas tarp ES ir nacionalinių valstybių gynybos politikų. Aš jau prieš tai esu minėjęs kitą progą, kad šiandien ES valstybės narės iš, išleidžia tris kartus daugiau lėšų atskirai negu Rusija, tačiau e, rezultatas ir gynybinė gale yra visiškai nežymi. Netgi neg mes negalime tiesiog tą minkštąją galę paremti stipriosios galios ES e, vystimosi pagalba yra didžiulė, tačiau kai reikia konkrečiai ištiesi pagalbos ranką pabėgėlių stovykloms, matome, kad 50 procentų lėšų iš esmės yra nukreipiama iš ES biudžeto. Todėl reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų to globalaus mokėtojo vaidmens paversti globalaus veikėjo vaidmenį. Ir būtent šie klausimai, manyčiau, vadovų taryboje turėtų būti sprendžiami. Generalinio sekretoriau iš pat karto norėčiau pasakyti, kad e, šitas klausimas dėl Permanent Structure Cooperation nėra net įtrauktas į darbo tvarkę Aš manau, kad Lisabonos sutarties nuostatų netaikymas šiuo atveju yra labai svarbus. Tuo labiau, kad reikia grįžti prie bendradarbiavimo klausimo rimto sprendimo. Aš manyčiau, kad kai kurios valstybės nepagėdauja tos diskusijos yra nepakankamas paaiškinimas, kodėl nereikėtų šių klausimų įtraukti į vadovų tarybos susitikimą. Be to, nacionaliniai parlamentai taip pat e, sprendžia savarankiškai gynybos ir saugumo klausimus, numato atitinkamą biudžetą, pavyzdžiui, Junktinė karalystė taip pat dar ne, ne nepasiekė 2 procentų biudžeto lėšų skyrimo e, gynybos tikslams e, tikslo. Taigi ekonomika, moksliniai tyrimai, socialinė politika, viskas yra suprantami dalykai. Tačiau man atrodo, kad reikėtų protingai, tikslingai bedarbiauti ir saugimo, saugumo bei gynybos politikos srityje. Nebūtinai reikia turėti omenyje įvykius Ukrainoje arba teroristinę grėsmę Afrikoje ar artimuosiuose rytuose. Tiesiog tai yra klausimas, kuris turėtų leisti valstybėms narėms labiau pasitikėti ES, kadangi NATO NATO šiuo metu yra labai svarbus kolektyvinio saugumo veiksnys, bet tai reiškia, kad visos ES valstybės turėtų turėti tokį pat saugumo jausmą, tokios pat kokybiškos gynybos ir saugumo politikos jausmą, kad tokias valstybės kaip Lenkija, Baltijos valstybės, pietų Europos valstybės jaustusi vienodai saugiai. Ir kai kalbame apie ES saugumo erdvę, reikėtų mm, būtinai pasinaudoti tą formalią Lisabono sutarties nuostatą. Ačiū. Gerbiami parlamentarai. E, išorės veiksmų tarnybos vadovė norėjo atvykti į pokalbį su jumis, tačiau dabar jį išvykusi į Kiniją ir ji yra renginyje, kuriame yra minimi ES ir Kinijos santykių minimas 40 metis. Today, uh, both... Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje, nes mes Kalbėsime apie veiksmus ES ir nacionalinių ligmenimis. Be abejo, de, mūsų veiksmai gynybos srityje priklausys nuo to, ko nori valstybės narės, bet mes privalome elgtis pagal sutartis. Mes galime padėti de, valstybėms narėms plėtoti savo gynybos gebėjimus. ES užtikrina saugumą, gyventinamą saugumo ir gynybos politiką. Ir, ponė Pirinkai, jūs ką tik kalbėjote apie tai, kad pasikeitė padė, e, saugumo e, aplinkybės. Ir mums atrodo visiškai logiška tai, kad dabartinėmis aplinkybėmis mums reikėtų kur kas aktyviau naudotis e, saugumo ir gynybos politikos priemonėmis. Kitaip tariant, jeigu mes norime, kad ES galėtų užtikrinti saugumą, mes turime daryti viską, kad e, BSGP e, politikos priemonės e, būtų naudojamos veiksmingai. Šį rytą aš dalyvavau politinėme, politinio komiteto veikloje ir ten mes pristatėme Pristatėme planą, kurį prieš dešimt dienų mums pavėdė paremti parengti komisija ir tas planas, veiksmų planas yra e, skirtas sustiprinti mūsų veiksmams viduržymių jūroje. Ir mes tikimės, kad užsienio reikalų taryba galės patvirtinti mūsų veiksmų planą gegužės 18 e, dieną e, savo posėdį ir po to mes galėsime įgyvendinti veiksmų, visas, visus numatytus veiksmus. Gynybos pramonė, mokslo, moksliniai tyrimai, kibernetinis saugumas ir bendras Europos dangus. Tai yra e, svarbios sritis susijusios su saugumu ir gynyba. Mes šiuo metu rengiamės birželį vyksinčiai tarybai. Buvo nuspręsta gynybos klausimus aptarti būtent šioje taryboje. Ir Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai gali prisidėti prie mūsų parengiamojo darbo. Ir aukščiausioji įgaliotinė galės aptarti su jumis visus šios klausimus e, per kitą plenarinę sesiją. Ponas Danžon parengė e, pranešimą, taip pat e, ponas Kukan parengė pranešimą dėl bendrosios saugumo ir gynybos politikos ir mes matome, kad Europos parlamentas yra gerai informuotas ir yra labai ambicingai nusiteikęs. Mes e, pritarėm daug kam iš to, ką jūs sakote ir manome, kad ES valstybės narės turėtų uh, vykdyti savo įsipareigojimus, nuo to priklauso mūsų, pasitik, mūsų patikimumas. Švelniosios galios nepakanka, kaip jūs sakė ponė Brok, mes turime užtikrinti, kad turime pakankamai gebėjimų saugumo ir gynybos politiką įgyvendinti. Danžon pranešime yra pabrėžime, kad ES privalo sustiprinti savo veiksmingumą ir BSGP mat matomumą. Ir mes turime uh, padaryti viską tarybos lygmenių, kad galima būtų kuo skubiau gyvendinti praktinės priemonės ir kad jos atitiktų mūsų deklaruojamų ambicijų lygį. Ir man atrodo, kad apie jūs pirmie kalbėti taip pat iš esmės atitinkate e, tikslą. Mes šiuo metu e, baigime renkti dvi temas. Vyriausiai įgaliotinė e, parengė ataskaitą apie BSGP įgyvendinimą ir taip pat komisija parengė ataskaitą dėl 2013 metų komunikato dėl gynybos įgyvendinimo. E, ir e, mes rengėme lydimuosius raštus vyriausiai galiotinė ir komisijos narė Benkovska pasirašys šios raštus. Po tarybos posėdžio bus patvirtintos e, išvados dėl BSGP Ir jos bus, tos išvados bus engiamos užsienio reikalų taryboje, kuri vyks gegužės 18 e, dieną. Labai svarbu yra atsižvelgti į bendrą kontekstą. Mes visi žinome, kad saugumo aplinkybės pasikeitė ir šiandien ES e, e, vadovai turėtų dar kartą patvirtinti, kad ES yra įsipareigojusi užtikrinti valstybių narių saugumą ir kad reikia atitinkamai pakoreguoti mūsų gynybos pajėgumus. Dabar apie politinį kontekstą. Mes rengiame daugybę varių priemonių ir norime surasti deramą pusiausvyrą tarp, tarp ataskaitų apie gyvendintus veiksmus, apie, jų, ir, apie bendrą gyvenimo procesą ir, ir apie bendrą ir tarp bendros informacijos apie situaciją. Danžom pranešimas. Tam, kad mes galėtume investuoti taip, kaip buvo nuspręsta 2013 metais, yra labai svarbu. Ir mm, ES turi laikytis bendro integruoto požiūrio. Ir mes jau turime gerą to pavyzdį. Tai yra komisijos narių grupės užsimančios išorės veiksmais, e, veiksmais reguliarų susitikimai. Ja, šiai e, ekspertų grupiai, komisijos narių grupiai vadovauja e, ponia Mogerinė ir dažnai juose dalyvauja ir ponas Junkeris. Toliau BSGP operacijos ir misijos. Daž, dabar jos vykdomos atsižvelgiant į bendrą ES požiūrį. Praeitą savaitę komisija patvirtino bendrą komunikatą, kuriame kalbama apie šias operacijas ir šio komunikato tikslas yra uh, užkirsti kelią galimoms krizėms ir pasiruošti tinkamai uh, reaguoti galimas krizės. Apie tai vėliau pakalbėsiu. Partnerystės politika. BSGP uh, partnerystės aspektas yra nepaprastai dinamiškas. Mūsų partnerystė su NATO, su jungtinėmis tautomis ir Afrikos e, sąjunga. E, kaip jūs minėjote, ponė pirmininkė, aš buvau ką tik susitikęs su bankė Mūnų New York ir tenai mes kalbėjome su visų šių organizacijų atstovais ir mes labai gerai keičiamės informaciją. E, kiber, kibernetinio saugumo, jūrų saugumo, energetinio saugumo sritėse. Kalbame taip pat ir apie sienų kontrolę, apie migraciją, apie hybridinės grėsmės. Ir mes visi kartu dirbame tam, kad mes galėtume geriau reaguoti į hybridinės grėsmės. Tam reikės geriau koordinuoti visas turimas priemonės, tam, kad galėtume užtikrinti savo atsparumą kartu turime dirbti ir su NATO tam, kad galėtume papildyti vieni kitų veiksmus. Todėl mes rengėme bendrą strategiją su šią organizaciją. Be to mes galvojame apie taip pat, taip pat ir apie tai, kaip galima būtų stiprinti bendrus mūsų gebėjimus, nes toks sprendimas buvo priimtas 2013 metais. Mes e, galvojame ir apie kibernetinę saugumą, ir apie bendrą e, e, palidovinės navigacijos sistemą, ir apie bendru, bendrus nepilotuojamus lėktuvus. Ir visi šie dalykai šiuo metu e, vykdomi labai aktyviai. Bet matome, kad pažangos dar nėra pakankamai daug ir ketvirtosios kartos e, internetinis ryšys dar ne visur yra užtikrintas. Ir jeigu mes norime, kad BSGP, pavyzdžiui, veiktų visur, skaitant viduržymio jūros regione, mums reikia ketvirtosios kartos interneto. Ir mes kalbėjome šį rytą apie tai su valstybinarių atstovais. Bet kol kas to ryšį dar e, viduržymirius regione neturime. Be to, finansavimas, tai čia taip pat dar nėra pakankamai pažangos. Mes turime ribotą biudžetą ir jisai e, naudojamas daugiausiai civ, e, civilinėms operacijoms įgyvendinti. O karinės operacijos, kurios labai daug kainuoja, paprastai visos su jomis susijusios išlaidos. Da, turi būti surastas kažkur kitur. Ir pono Kukan ir pono Danžano pranešimuose kalbama apie tai, kad, kad finansavimą reikia užtikrinti geriau. Toliau. Mums taip pat reikia aukšto lygio politinės diskusijos tam, kad mes apibrieštume politinius tikslus ir uh, suformuotume politinės gairias. Kokie mūsų prioritetai rengiantis tarybai? Tai yra pirmiausia strateginė pežiūra. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, gruodžio, 2013 m. gruodžio mėnesį vykusioje taryboje buvo paprašyta parengti ataskaitą apie besikeičiančią situaciją pasaulyje. Ši ataskaita šiuo metu yra rengiama Ir kitame užsienio reikalų tarybos posėdėje bus pristatyta šios ataskaitos santrauka, o visa ataskaita bus pateikta vadovų tarybai birželio mėnesį. Ir mes tikimės, kad dar prieš vadovų tarybą ši ataskaita galės būti suderinta ir su kitomis mūsų priemonėmis. Ir mes netgi galvojame pavadinti, pradėti kalbėti apie naują užsienio ir saugumo politiką, kurią vykdysime po 2015 e, metų. Jums tikria, jūs tikriausiai atsiminate, kad mūsų ankstesnė strategijos, e, saugumo strategija buvo e, patvirtinta 2003 metais ir po to peržiūrėta ir atnaujinta 2008 metais ir be abejo ją reikėtų atnaujinti dar kartą. Toliau mūsų gebėjimai. E, mokymai ir e, įrangos e, tiekimas. Mes galvojame apie tai, kaip galima būtų sutelkti visą, visą turimą įrangą, visus tą savo išteklius. Komisija patvirtino komunikatą praeitą savaitę šiuo klausimu ir jūs visi galite susipažinti su šiuo komunikatu. Taigi, the Train and Equip misija. Uh, yra labai svarbi, ypač Afrikoje. Ji mūsų papildo užpildyti tas spragas, kurios šiuo metu egzistuoja gyvenime BSGP. Ir mes suprantame, kad saugumas yra būtinas tam, kad bet kokia valstybė galėtų funkcionuoti. Ir todėl ta mūsų Train and Equip misija padeda mums taip pat padėti šalims tinkamai uh, uh, įsisavinti mūsų teikiamą paramą vystimuisi ir humanitarinę paramą. Uh, Taigi mes kalbėsime Užsienio reikalų taryboje vyksinčio gegužės 18 dieną mes apie tai kalbėsime. Ryte mes pirmiausia susitiksime su užsienio reikalų ministrais, po to vyks e, pietus, kuriuose dalyvaus e, ir gynybos ministrai ir po to mes e, toliau tęsime darbą po pietų. Malės ir Somalės tai, tai yra E, du pavyzdžiai, kai mes gyventinome tą Train and Equip operaciją. Ir e, mes taip pat įvertinome riziką tose šalyse ir pabandėme įvertinti, kokiu papildomų, veiks, kokiu papildomų priemonių reikėtų imtis tose šalyse. Ir trečias e, taip pat elementas tai yra partnerystės. Mes turėtume plėtoti partnerystės įvairiais klausimais, pirmiausia, partnerystės su NATO ir e, mums siūloma atnaujinti bendradarbiavimą su NATO, ypač tam tikrose sektoriuose, pavyzdžiui, jūrų saugumas, kib, saugumo, kibernetinio saugumo. greito reagavimo pajėgų klausimais, planavimo, e, reagia, reagavimo į hybridinės grėsmes ir informacinio saugumo sritise. Uh, Be abejo, galima kalbėti ir apie investicijas, ir apie tai, kokiu investiciju mums reikia gynybos rytėje. Jos yra labai reikalingos ir jūs visi tikriausiai prisimnate, kad valstybės narės NATO organizacijos viduje prisėmė įsipareigojimų. Tai yra tai, kad 2 procentai biudžeto turėtų būti skirta gynyboj Ir kol kas ES, ES mes dar tokių įsipareigojimų neturime. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra investicijos į mokslinius tyrimus gynybos srityje. Mes turime gynybos agentūrą ir ji labai daug dirba ir atlieka tai labai daug veiksmų, plėtodama mokslinis tyrimus susijusius su gynyba. Tai tiek, ponė pirmininkė, ir dar labai trumpai porą žodžių apie apie e, nuolatinę struktūruotą bendradarbiavimą, apie kurį jūs minėjote. Jisai turėtų padėti mums e, sukurti e, grupę kartu su valstybėmis narėmis, kurios ir tos grupės viduje galima būtų dalintis patirtimi ir ištekliais. Mes norime surasti bendrą požiūrį ir taip pat sukurti bendrą kritinę masę ir norime skirti daugiau dėmesio toms iniciatyvams, kurios gali duoti realių rezultatų, ypač sutelkiant išteklius ir tobulinant gyvendinamą politiką. Kaip jau buvo pasakyta, vyriausiosios įgaliotinės ataskaitoje dėl BSGP e, diskusija dėl šios nuolatinės e, struktūros tęsiasi. Ir mes galvojame, kaip galima būtų sustiprinti ES gynybos ir reagavimo kriz, krizės gebėjimus ir e, reagavimo į krizę, e, e, krizės centras galėtų būti šios struktūros dalis. Ačiū, ponė Pirinkė, ir atsiprašau, kad kalbėjau tiek ilgai. Oui, merci, monsieur le président. Écoutez, euh... Ačiū, ponė pirmininkė, daug kas čia buvo pasakyta. Ir nemanau, kad e, išorės veiksmų tarnybos ar kitiems dalyviams, kad jiems reikia sakyti, kad trūksta iniciatyvos ar ambicijų. E, ponas e, Leruas pasakė, kad papasakojo, kad buvo imtasi daug iniciatyvų, daug veiksmų. Turint galvoje tą kontekstą, kurį jūs primetinate, saugumo kontekstą. Karai, konfliktai, krizės e, supa mūsų žemyną. E, ir nu, turbūt apie 15 tokių, apie 15 metų jau tai vyksta. Ir mes e, esame nusivylę po 13 metų saugumo tarybos. Ir matant, koks dabar yra e, darbo tvarkė, tai, tai turi gražu nepakankama. Na, pirmiausia, turbūt pirštų reikia parodyti valstybės narės. Turbūt niekas mm, nebejoja, kad e, laikas valstybėms tarėms e, imtis veiksmų. Na ir e, atėjant į šalį tą įprastą teologinę diskusiją, ar čia turėtų kažką daryti NATO ar valstybės narės, tiesa yra ta, kad joks derinys nebus pakankamai patenkinamas, e, kad jis leistų susidoroti su visomis grėsmėmis. NATO negali padaryti viską, jie ir nenori viską daryti. E, tai yra prasminga. Valstybės narės, netgi stipriausias iš jų, ir aš esu prancūzas ir žinau, apie ką kalbu, irgi negali viską padaryti, netgi nes trūksta ir biudžeto, ir pajėgumų, ir kartais politinės valios. Taigi mums reikia išlaikyti Europos e, saugumo ir gynybos politika, ji įrašyta sutartyje ir panaudokime ją. E, savo pasakymo pabaigoje jūs kalbėjote apie nuolatinį struktūrinį bendradarbiavimą. Apie tai kalbame penkerius metus. Nuo tada, kai jis rašytas į Lisvono sutartį, visiems patiko matyti e, tai įrašyta į sutartį, tačiau niekas nesėmė iniciatyvos pasakyti, kad pradėtų, pradėkime tą bendradarbiavimą pagaliau. Žinome, kad jis neapims 28 valstybių narių, nes gynyboje negali viską daryti su 28-iese, nes neužte, nebus tokio politinio pasirežimo ir e, Europa nedalyvaus e, tarptautinėse krizėse daugiau negu dabar dėl operacijų. Jūs minėjote, kad vyriausiai galiotinai nori peržiūrėti civilinės e, e, BSGP operacijas. Taip, ši priemonė tinkamai neveikia. Savo pranešime galbūt per daug tiesiai parašiau, tačiau tikrovė turbūt yra dar e, tiesesnė. Per daug ES misijos yra figos lapelės, kai 28 šalis susirė, susitarė dėl minimalaus lygio civilinės operacijos, civilinės misijos tarkime, susidarėme dėl civilinės operacijos, kažkas e, padeda ant žemėlapio Europos e, vėliavėlę, mes jau kažką padarėme, viskas tvarko, puiku. Tačiau, kai apsilankome tose misijose, aš ir ne vienas kitas parlamentaras dalyvavo tokiuose misijose, tai pastebime, kad nepriklausomai nuo darbuotojų atsidavimo ir profesionalizmo, kuriais netenko obejoti, tai yra tiesiog tik pretekstas, tik figos lapelis, jie neduoda rezultatų tokių, kokių tikimės. E, jos beje kainuoja ir didžiulius pinigus. Taigi turim tą strateginę peržiūrą reikia sveikinti, tačiau reikia pasveikinti ir jūsų programą mokyti ir e, aprūpinti įrangą. Nes dažnai mes e, teikiame mokymus, darėme tai Malija, Somalija, Somalija Tačiau teikti įrangą, na ne, to pakankamai nedarome. Todėl ši dalis taip pat yra svarbi. Taigi mūsų misijos ir operacijos nepasakė tų tikslų saugumo prasme. E, tos, kalbant apie tas misijas, kurias vyriausiai galiot negavo mandatą iš vadovų tarybos pusės dėl viduržėmio jūros ir migracijos ką mes čia bandome apgauti. Ar tikrai mes e, siūsime laivus, kad jie šaudytų imigrantų laivus, kokius operatyvinius apribojimus nustatysite, kad nebūtų naikinami laivai. Negi girdėjau, kad Europos vadovai kalba apie nepilotuojamų skraidyklių armijas. Atminkite, kad tos valstybės pačios nėra nieko padariusios, nėra tokių armijų Kaip mes naikinsime tuos laivus, kur Libijos uostose e, žala papildoma būtų turbūt dar didesnė negu kad dabar migrantams žūstams jūroje. Tai tikrai yra beprotiškai pasiūlymai. Vienintelė operacija būt, galėtų būti jūros operacija, kurios tikslas būtų sulaikyti atgrasyti, pasu, siūsti atgal tuos laivus, kurie jau išplaukia. Tačiau netruk, nekurkime iliuzijų, kad turime pajėgum padaryti ką nors daugiau. E, BSGP misijos, apie kurias, e, kurias turime Afrikoje, kur yra kilmės šalis, kur prasideda e, nelegalios migracijos maršrutai Tai yra Sahelis, Libija, per, tie keliai eina per Mali, per Nigerį, o Europos Sąjunga turi BSGP policijos misiją, kuri dirba su Nigerio valdžia. O klausimas dėl tų misijų išplėtimų, kad būtų kovojama su nelegalia migracija yra kitas dalykas, nes kai migrantai pasiekia Libiją jau per vėlų. Galime abejoti e, karinėmis operacijomis skirtomis kovoti su migracija. Čia būtų kalba ne apie vieną kitą nepiltojamą lėktuvą ar keletą laivų. Taigi buvo išsakyta daug e, na, tokių nerealių idėjų galbūt siekiant pripažinimo ar dar panors. Tačiau realu, realiausia yra daryti, daryti tai, ką darome jau dabar, galbūt sustiprinti tuos veiksmus, bet ne imtis kažkokių revoliucinių karinių planų, skandinti laivus. Jeigu tai padarysime, matysime, kokie bus rezultatai po, po keliurių metų. Tai iš tikrųjų rodo, kad Labai dažnai yra didžiulis skirtumas tarp politikos ar idėjų paskelbimo per, pavyzdžiui, vadovų tarybos e, posėdžius arba girdime, kad kalbama labai apie gynybą ribotai, bendrai, bandant e, savo vidaus problemų bagažą tiesiog išsakyti ir paleisti, atsikratyti jų. Pana Merkel e, labai džiaugiasi, nes tas vadovų sutikimas nekainavo ne euro daugiau, ponas Holandas taip pat e, džiaugiasi, nes kiti sužinojo, kaip puikiai dirba prancūzai įvairiose operacijose. E, ponas Kameronatas džiaugiasi, kad komisija nepradės Europos karo. Taigi ši diskusija yra tuščia, nes prie tokios diskusijos grįžti neverta. Tai aš, bijau, aš, aš tikiuosi, kad aš bijau, kad būsimasis vadovos tikimas bus tok pat neproduktyvus. Ar ponia Mogarinė bus pakankamai stipri, kad jos balsas būtų išgirstas? Ar tas kelias, kurį jūs išdėsite, ties kurio mes dirbame, pavyzdžiui, ponas Kukanas e, dirbo ties klausimu, kaip finansuoti tokius veiksmus Biudžetinė pusė, moksliniai tyrimai, išorės operacijų finansavimas šiomis temomis. Ar valstybėmis narės pasirengusios e, žengti į priekį? Aš atsakymų neturiu, tikiuosi, kad jūs turite daugiau padrasinančių žinių, tačiau nemanau, kad reikia turėti kokių nors iliuzijų dėl to, ką pasiekti galėtų šis vadovų susitikimas. Dar kartą teologinės diskusijas reikia atidėti į šoną, nes niekas Europoje šiemet negali savarankiškai susidoroti su saugumo grėsmėmis nei rytuose, nei pietuose. O tie iššūkiai yra kaip niekada svarbus savo mastu ir intensyvumu. Ir ES turi suprasti, kad jeigu su šiomis problemomis nebus susidorota dabar, tai nebus įmanoma su jomis susidoroti e, ateityje, nes ES gali net ir nebūti, kad jie e, garantuotų savo gynybą. Much, Ačiū pirmininkė. Generalinio sekretoriau parlamento namiai. Manau, kad klausimai susiję su bendra saugumo ir gynybos politika ir turėtų būti siejami ir su jos finansavimu. Kartu su biudžeto kolegam, kolegomis aš ruošiu pranešimą. Mes jau balsavome užsienio reikalų komitete dėl šio pranešimo teksto ir šio mėnesio pabaigoje plenarnė sesija balsuosime dar kartą norėčiau paminėti svarbiausius dalykus, kurie yra minimi šiame pranešime. Tai yra, finans, tai yra bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimas pirmiausia. Europos Sąjunga susiduria su ypatingomis saugumo grėsmėmis ir iššūkiais pastaruoju metu. Mes puikiai suprantame, kokia situacija mūsų mm, rytinės partnerystės uh, valstybėse taip pat grėsmės kyla ir dėl nestabilumo Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Birželio vadovų taryboje reikėtų nubrėžti kelius atveriančius galimybę geriau bendradarbiauti gynybos ir saugumo srityje. Tačiau aš vis dėlto realiai vertinu būsimą aukščiausio lygio sustikimą, apie kurį kalbėjo kolegas, kolega Dežan. Artimuosiu metu reikės apsispręsti dėl mūsų siekių ir galimybių. Svarbiausias uždavinys - padidinti bendros saugumo ir gynybos politikos misijų veiksmingumą ir užtikrinti daugiau nuoseklumo ir taip pat skaidrumo finansuojančias misijas. Ties reikėtų pagalvoti, kaip geriausiai išnaudoti e, saugumo ir gynybos politikai skiriamas nedidelės lėšas. Reikėtų ir veiksmingesnio ir skait, skait, skaidresnio šios politikos sričių finansavimo. Taigi kartu su biudžeto komiteto kolegomis mes pasiūlėme keletą priemonių, kurios mūsų manimų leisų staupyti kaštus, užtikrinti šios politikos nuoseklumą ir finansavimą. Dėl kaštų sutaupimo Pranešime yra siūlomos priemonės, kurios padėtų sutrumpinti procedūras, pagal kurias finansavimas yra skiriamas e, humanitarinėms, civilinėms misijoms. Taip pat reikėtų padidinti tų civilinių misijų veiksmingumą ir sutaupyti kuo daugiau finansinių lėšų dėl papildomumo ir suderinamumo. Reikalinga daugiau sąsajų tarp karinių ir civilinių operacijų, ypač kai kalbame apie transportą, logistiką ir taip pat šių vykdomų misijų narių saugumą. Kalbant apie karinės operacijas, Atenų mechanizmo peržiūra atnešė tam tikrų rezultatų, tačiau ne tiek, kiek buvo tikimasi. Aš tikiuosi, kad Birželio mėnesio vadovų taryboje bus grįžtama prie šio klausimo ir bus aptariami mes geresnių, apčiamesnių rezultatų pasiekimo galimybės. Labai svarbu, kad ir trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos įneštų savo indėlį į bendrą finansavimą, kuris būtų papildomas e, lėšų, e, papildoma lėšų dalis finansuojant misijas. Dar kartą mes pabrėžėme, kad reikėtų užtikrinti kuo geresnį e, saugumo ir gynybos politikos finansavimo skaidrumą. Mes turime siekti, kad skaidrumas ir aiškumas susijęs su misijų finansavimu būtų du neatsiejami dalykai. Taigi mes manome, kad reikia aptarti finansinius aspektus, bet kartu suvokti, kad šioje srityje toli gražu dar ne viskas nuveikta. Massimo Attini, kamera de deputatis iš Italijos. Uh. Anzitutto grazie per queste sessioni che eh, per me è la prima volta. Ehm... Norėčiau padėkoti už garbę malonumą dalyvauti šiame posėdyje. Iš tikrųjų, man tai labai e, įspūdinga, labai malonu kalbėti ne tik tai su Europos parlamento nariais, bet ir pasikeisti nuomonėmis su nacionaliniu parlamentu atstovais. Norėčiau padėkoti pranešėjams. kurie nuveikė tikrai labai daug rengdami pranešimus. Aš norėčiau paminėti temas, kurios buvo aptariamos Atenose, Romoje, Rygoje, bus aptariamos kalbėčiau apie tai, kaip būtų galima užtikrinti kuo veiksmingesnį ES saugumo ir gynybos politiką, susijęjant pastangas. Parlamento, parlamentarų susitikimuose buvo iškelta įvairiausių klausimų, pavyzdžiui, e, e, Italijos, Niderlandų delegatų siūlymų siūlymų pagal 44 ir 46 ES sutarties straipsnius galima pateikti įvairių šios problemos sprendimo variantų. Mogherini jau nekartą aiškiai yra pasakiusi, kad reikia daryti tai, kas yra įmanoma. Pirmiausiai vertinus problemas, ir pagalvojus apie finansavimo mechanizmus. Atenų e, pasiūlytas mechanizmas nepasiteisino ir todėl prie finansavimo klausimo reikės grįžti birželio mėnesį. 44 straipsnis gali būti taikomas, kai yra sprendžiamos finansavimo problemos. Tai išryškėjo ir susitikime Rygoje. Tokia išvada buvo padaryta, Todėl manyčiau, kad šią nuostatą reikėtų remtis ir ateityje, kai yra vertinama saugumo ir gynybos politikos finansinė dalis, kai iškyla finansavimo klausimas, jo neįsprendus iš tikrųjų nepasistumėsime į priekį. Ja, vielen Dank. Ačiū pirmininkė. kolega Lehua ir kolegos. Aš pritariu Dongžong vertinimui, neturėčiau iš esmės nieko pridurti. 2013 metų gruodžio mėnesį, jeigu dar galėjome tuo metu savo leisti vadovų taryboje remtis tik tai gynybos ministrų rezoliuciją ir pridurti vieną kitą sakinį, tai po to, po įvykių Ukrainoje ir pro, po įsis išpolių ir veiklos dabar vadovų tarybai negalės pasiremti vien tik tai tuo, ką gegužės 18-ąją priims, ką nutars gynybos ministrai. Aš manyčiau, kad reikia imtis tų veiksmų, kurie yra įmanomi pagal Lisabono sutartį. Taigi dar kartą norėčiau pakartoti, kad reikia suprasti, jog struktūrizuotas bendradarbiavimas yra tas kelias, kuris gali padėti atsižvelgti į naują saugumo padėtį ir kad ir finansiškai, ir logistiškai būtų galima imtis ilgalaikių veiksmų, atsižvelgiant į naują realybę. Taip pat NATO ir JAV taip pat džiaugtųsi, jeigu ES irgi neštų savo indėlį, konkretų bendrą indėlį, kadangi kol kas ES yra nepajėgi, būdama susiskaldžiusi, nei planuoti, nei pasiūlyti vieno sprendimo, o amerikiečiams NATO kontekste tikrai būtų palangiau, jeigu iš ES būtų galima sulaukti bendro požiūrio į pasitikėjimą pasikeitusią saugumo politiką. Atena. Reikėtų šitą klausimą perkelti į nacionalinius parlamentus. Valstybės narės kai kurios negali sauliaisti finansuoti kai kurių operacijų, o kitos tiesiog turi tai daryti nuolat. Ir jeigu būtų įkurtas atskirtas biudžetas, tada būtų matoma, aiškiai matoma, kiek yra įnešama, kurios valstybės narės, kiek prisideda prie šitos politikos finansavimo. Jeigu tai pavyktų pasiekti, būtent kad Atena suteiktume naują pagrindą, tai tikrai būtume pasistumėję į priekį. Mr. Kaczakala from the Sejm in Poland, then Mr. Leeds. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście czerwcowa... Ponas Gržakala iš Lenkijos Seimo. Pone pirminkė, birželį vyksančioje taryboje, ko gero visų problemų neįspręsime. Tam, kad galėtume bent jau pasistumėti į priekį, turėsime elgtis nepaprastai vieningai, nes niekas nebejoja, kad mums reikia naujos saugumo struktūros. Ir ta saugumo struktūra turėtų būti kur kas pratesnė vien dėl to, kad šiandien saugumas suvokiamas kur kas plačiau nei anksčiau. Ir aš manau, kad bet kokios strategijos pagrindas turėtų būti mūsų bendroje saugumo ir gynybos politika. Mes matome savo akimis, kaip keičiasi geopolitinė situacija. Taigi naujoji strategija turėtų būti rengiama atsižvelgiant į visus pokyčius. Ir ji turėtų apimti ir rytų, ir e, pietų dimensijas. Lenkijoje 1989 metais mes tikėjomės, kad Rusija pasuks demokratėjimo e, linkme. Bet po įvykių Ukrainoje matome, kad e, Putinui tai rūpi trys tikslai. Jisai nori atkurti Sovietų imperiją, jisai nori susilpninti Europos Sąjungą, supriešindamas valstybės narės. Ir jisai nori Europoje turėti daugiau įtakos nei JAV. Taigi Ir dar vienas Putino tikslas yra sukurti koridorių į Krymą. Būtent dėl to jisai ir destabilizuoja situaciją Ukrainoje. Taip pat tikrai būtų neleistina, jeigu mes uh, nepasipriešintume ir Ukrainoje atsirastų dar vienas išaldytas konfliktas. Mes turime išanalizuoti išsamei laišką prieš Teponiją į Mogerinį, nes būtina daryti viską, kad mūsų bendroji e, saugumo ir gynybos politika būtų labiau matoma, kad būtų veiksmingesnė, kad ji padėtų mums realiai gerinti e, padėtį, ypač gynybos pramonės padėtį. Per pastarosius aštuonerius metus Europos Sąjunga skyrė 40 procentų mažiau uh, moksliniams tyrimams ir taikomai veiklai gynybos srityje nei, nei uh, uh, buvo skiriama anksčiau. Lenkijoje mūsų gynybos biudžetas tikrai nesiekia 2 procentų BVP. Taigi, ką mums daryti? Žinodami, kad mūsų biudžetai yra riboti, turime sutelkti savo išteklius. Ir čia dar daug ką galima būtų padaryti NATO, bendradarbiavant su NATO. Ir taip pat reikia raginti valstybės narės nepamiršti to įsipareigojimo skirti 2 procentus gynybai. Ir taip pat manau, kad mums reikia daugiau solidarumo, nes mes esame stiprus tik tuo met, kai kalbame vienu balsu. Nepamirškime to. Ačiū, danka, kolegė. Ačiū, kolega. Žinoma, negalima tiesiog kalbėti apie NATO arba Europos Sąjungą atskirai. Gero, yra tokių uždavinių, kai abi dvi organizacijos gali suvienyti savo pastangas. Lyts. Būtent tas jūsų paminėtas aspektas yra labai svarbus. Mes turėtume pagalvoti apie tą sinergijos efektą tarp Europos bendros saugumo ir gynybos politikos raidos ir NATO. Kolega Galer teisingai pasakė, kad reikėtų Ateną naujai permastyti, suteikti naują impulsą, kadangi gynybos biudžetas yra e, ribotas ir visas priemonės reikėtų taikyti įgyvendinti tikslingai. Todėl reikėtų labai gerai įsigilinti į Lisabono sutarties e, įgaliojimus. Taigi, ES lygmenių, parlamento lygmenių reikėtų apsispręsti ir kartu su valstybėmis narimis galvoti apie dvišalį ir trišalį bendradarbiavimą e, kuriant pajėgumus, juos stiprinant, e, stiprinant ginkluotę ir vadovautis principu pooling and sharing, tai yra bendromis finansinėmis e, ir žmogiškųjų išteklių pajėgomis kurti bendrą produktą. Reiškia, reikėtų ir nacionaliniu lygmeniu suvokti, kaip tai yra daryta daroma Vokietijoje, pagalvoti, kaip parlamentai galėtų tą būsimą e, gynybos ir saugumo politiką e, paremti. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra 16 federacinių žemių, kurios yra šiek tiek užsisklendusios per daug savyje. Reikėtų pagalvoti apie europinį lygmenį Tačiau diskusijos turėtų persikelti nacionalinė, į nacionalinius parlamentus. Pavyzdžiui, kaip karo in konfliktų prevenciją būtų galima įtraukti į gynybos saugumo politiką. Jeigu mes bendrai naudosime žmogiškuosius ir finansinius išlyg, iš, iš, išteklius, tai vis tiek turėsime galvoti, kokiamis priemonėmis mes įgyvendinsime programas. Reiškia reikalinga operatyviniai gebėjimai ir juos reikia įvertinti europiniu ir nacionaliniu lygiu. Galbūt gegužės 18 dieną bus suformuluoti esminiai lūkesčiai, tačiau mes vis dėlto turėtume pagalvoti apie tuos įgaliojimus, kurių turėtų būti laikomasi, kai bus kuriamos tos naujosios kelio gairės. Kaip ES gynybos agentūra šiuo metu yra atstovaujama nacionalinių ekspertų, ar čia reikėtų ką nors mm, e, keisti, ar čia jau yra pasiektas optimalus variantas. Dėkoju. Kristijanas Norheimas iš Norvegijos. Mr. Chairman, thank you for the opportunity. Pone pirmininkė, dėkoju Jums už galimybę išsakyti Norvegijos nuomonę. Mes nesame ES nariai, tačiau mes e, esame giliai integruoti ES struktūras ir taip pat me, mums svarbios yra ES demokratijos ir integracijos vertybės. Mes glaučiai bendradarbiavome su ES valstybėmis narėmis dėl to, kad mus vienyje bendros vertybės ir mes suprantame, kad reikia bendrai reaguoti bendrus iššūkius. Be to mes pripažįstame, kad uh, ES įgyja vis daugiau atsakomybės ir tai remia ir valstybės narės, ir šalis partneris. Ar pirmiausia, tai yra atsakomybė užtikrinti saugumą Europoje ir pasaulyje. Mes Velso NATO vadovų tarybų išgirdome bendrą žinę. Rusijos agresija prieš Ukrainą fundamentaliai iš esmės pakirto e, saugumo ir taikos e, e, santvarką Europoje. Taigi mes turime reaguoti deramai ir imtis visų reikalingų veiksmų. Norvegijos saugumo ir gynybos politika yra pagrįsta NATO struktūromis. Mes matome, kad NATO vaidmuo tampa vis svarbesnis. Tas pas pasakytina ir apie ES vaidmenį, tai ypač jos saugumo ir gynybos politiką. Aš, aš, aš esu įsitikinęs, kad ir ateityje Europos vaidmuo saugumo srityje tik tai stiprės. Norvegija glaudžiam redarbiauja su ES įvairiuose uh, e, sektoriuose, uh, e, įvairiuose srityse, skirtinį saugumo, ūsinių ir gynybos politiką. Mes kovojame kartu su terorizmu, užtikriname žmogaus teisės. Uh, uh, uh, dirbame nusiginklavimo klausimais. Norvegija nekarta parėmė ES pritaikytas ribojamasias priemonės. Ir praeitais metais mes prisidėjome prie 94 procentų visų ribojimų priemonių. Ir mes manome, kad e, visi Europoje kartu mes turime reaguoti į neteisės Rusijos veiksmus Ukrainoje. Be to, Norvegija dalyvavo keliose E, misijose Afrikos kišulyje ir Balkanų šalyse. Be to mes bendradarbiavame ir su Švedijos kovinėmis grupėmis, kurios veikia pagal ES kovinių grupių e, programą. Taip pat teikime pagalbą ir Ukrainai. Dabar kalbėtume apie kovinės grupės. Galiu pasakyti, kad čia labai svarbu užtikrinti, kad Europoje būtų pakankamai politinės valios tinkamai naudotis šiomis grupėmis. Be to labai svarbu yra skirti ir deramą finansavimą gynybai. Ir be abejo, mums reikia daugiau pinigų, reikia išmaniau juos naudoti. Ir manau, kad tai, kad dabar saugumas ir gynyba yra mūsų prioritetai, tai turėtų būti atspindėti ir mūsų biudžetuose. Reikia geriau dalintis ištikliais ir reikia geriau bendradarbiauti. To mums ateityje tikrai reikės. Mes džiaugiamės, kad mus pakvietė dalyvauti šiame posėdėje ir šioje labai svarbioje diskusijoje. Norvegija nėra ES valstybė narė, tačiau mes glaudžiai bendradarbiaujame su ES ir mes turime bendras vertybės, kaip aš jau minėjau savo kalbos pradžioje. Ir e, šiandien uh, Išvykdamas iš Oslo, aš šalia Norvegijos vėliavos prisisegiau ir ES vėliavos ženkliuką. Tai yra labai svarbu, mano galva. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, nepamirškite Arkties regiono. Šis regionas yra nepaprastai svarbus ir jūsų dalyvavimas jame taip pat yra svarbus. Dėkoju ir noriu pasakyti, kad mums labai malonu yra jūs čia matyti ir e, jūs priklausote mūsų europiečių šeimai, ypač kai kalbame apie gynybą ir saugumą. Daktaras Stanukas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad birželio mėnesį vadovų taryba turėtų apžvelgti bendrus iššūkius susijusius su gynyba ir saugumu. Tačiau mes nemanome, kad mums reikia kurti bendras karinės struktūras ir ponas Cameronas labai aiškiai pasakė, ką mes galvojame apie ES kariuomenę. Ir jų kipas beje apie tai daug kalbėjo per savo rinkiminę kampaniją. Bet kart mes prie, suprantame, kad mes turime bendrų iš, iššūkių, tai yra Rusija ir Boko Haramas ir Islamo valstybė ir e, džihadistai veikiantis visame pasaulyje. Uh, Ir kai kurios bendros operacijos, e, BGSP e, operacijos yra sėkmingos, pavyzdžiui, e, Atalanto operacija prie Afrikos kišulio krantų. Bet mes manome, kad visuomet, ta, tvirtinant tokias operacijas, reikia pirmiausia užtikrinti, kad vyriausybės joms pritartų. Ir tuomet, kai iš tikrųjų reikia imtis veiksmų pagal BSGP, mums reikia geriau dalytis žvalgybos informaciją, stiprinti bendarbiavimą tarp įvairių policijos ir teisėtvarkos struktūrų. Ir mums reikia taip pat sutelkti savo išteklius. Bet aš turiu tris klausimus jums. Pirmiausia, man buvo labai malonu išgirsti kolegą iš Norvegijos. Ir aš norėčiau paklausti, ar taryboje kalbama apie tai, kad 2017 metais Junktinė karalystė gali pasitraukti iš Europos Sąjungos. Ketvirtadienį vyks mūsų parlamento rinkimai ir mano partija pažadėjo referendumą dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Tai kaip tai gali paveikti BSGP iniciatyvas ir ar galima bus ir galėtumėt jūs mus patikinti, kad jeigu mes pasitrauksime iš Europos Sąjungos, jūs galėsite su mumis bendradarbiauti lygiai taip pat, kaip darote tai su Norvegija. Uh, Antras klausimas. BSGP neturėtų pakengti mūsų strateginė partnerystė su JAF ir Kanada. Ar jūs galėtumėte taip užtikrinti? Ir trečias dalykas tai yra 2 procentai BVP. Kai kurios valstybės turi didesnius gynybos biudžetus. Ir čia galima pasidžiaugti, kad Baltijos šalės nesiniai padidino savo gynybos biudžetus po to, kai suprato, kokia grėsmė ateina iš rytų. Uh, Bet e, gal mes e, turėtume pagalvoti, gal reikėtų sumažinti pa, a, a, a, paramos vystimus šiek tiek biudžetą, kad galėtume daugiau investuoti į gynybą. Mūsų biudžet, ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad mūsų gynybos biudžetai galėtų kurti daugiau pridėtinės vertės. Thank you, Elmar. Uh, dear colleagues. Ačiū Elmarai, mėly kolegos. Pirmiausia, noriu pritarti panu Leroa ir pranešėjų pasisakymams, jų žodžiams. Atrodo, kad pagaliau kažkas vyksta. Ir Birželio vadovo sustikimas galbūt nepateisins visų lūkesčių, bet Žinoma, procesas prasidėjo kažkur nuo NATO valstybių vadovų sustikimo. Tuomet patyrėme, kad daug šalių paskelbė apie esminį biudžet, gynybos biudžeto padidinimą, įskaitant mano šalį, Vengrija. Paskelbė per kitą finansinę perspektyvą mes padvigubinsime savo gynybos biudžetą. Taigi yra galvojama apie, apie visiškai kitokį saugumo aplinką. Kal, sakant labai e, paprastai, tai mes patiriame, kad e, vyksta karai Europos viduje, Europoje, ne išorėje, ne už juos. Ir tai daro poveikį e, ir įtakoja europiečių sprendimų prieimimus. Todėl norėčiau pasidžiaugti mintimi parengti naują saugumo strategiją arba, kaip jūs sakėte, užsienio ir saugumo strategiją. Taip, 2003 metų strategija peržiūrėta 8 metais yra pasenusi ir dėkoju aš, jums už tai, kad išdėstate perspektyvą, kaip tai turėtų vykti. Pone Mogherini nusprendė taikyti dviejų etapų požiūrį pirmasis etapas iki birželio e, vadovo sustikimo, bet po to, kaip jūs sakėte, dar bus kokie metai, kuomet galėsime aptarti tos naujos strategijos e, kūrimo metodiką. Aš manau, kad šis momentas labai gerai, labai geras, e, kad čia mes visi susirinkome, nes Kaip sakėte, valstybės narės yra šio proceso varančiosios jėgos ir būtų labai naudinga, pana generalinis sekretoriau, jeigu jūs pateiktumėte planų ir idėjų, kaip įtraukti nacionalinius parlamentus į šį procesą per tuos ateinančius vienerius metus, kurie mūsų laukia, nes e, mes tikrai norėtume dalyvauti tame procese įskaitant visus e, iškeltus klausimus - Lisabono sutartį, finansavimą. E, pranešėjų buvo išsakytos e, svarbios problemos. Visą tai reikia įtraukti į tą naują saugumo strategiją, o nacionaliniai parlamentai, aišku, gali, galėtų numatyti politinės scenarius, kaip visą tai aptarti. Labai ačiū ir lauksiu jūsų idėjų apie tai, kaip galima būtų bendradarbiauti dirbant šioje srityje. Ačiū, ponas Nart. Daug galime pasimokyti iš to, kas sakė panas Danžada. Danžanas. Atrodo, kad jis protavo labai sveikai, turi daug žinių ir pirmininkas, e, aš siūlau nuo, dabar, nuo, nuo šiol kalbėti po pusantros minutės, kad visi galėtų pasisakyti ir e, generalinis sekretorius turėtų laiko atsakyti į klausimus. E, svarbiausia problema yra tranzitinių vietų kontrolė, pavyzdžiui, Saharos, kur migrantai pradeda savo kelionę. Jie važiuoja didžiuliais sunkvežimiais iki uostų. Jeigu galėtume kontroliuoti tas ozes Saharoje, na, aišku, aš nekalbu apie bombardavimas, laivų apšaudimas Libijos uostose, aišku, yra visiškai, visiškai nesąmonė. Tačiau šiuo metu, ką daro Europa, blokuodama prieima prie, prie Europos, tai blokuoti jūros uostus. Arba nedaroma nieko. Užtenka kalbėti, reikia imtis veiksmų. Vienintelė šalis, kuri kažko įmas, yra Prancūzija, turime tai pripažinti. Ir taip pat turime atsižvelgti į mūsų ribotas galimybės ir kritikuoti save. Visi kalbame, tačiau veiksmų įmasi kol kas tik viena šalis. Ar pakankamai trumpai, pirmininkė?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 bendrosios gynybos ir saugumo politikos. Labai svarbu, kad ta politika neliktų tik tai teorinė, bet ir būtų įgyveninama praktikoje. Ir kad ji veiktų tada, kai iškyla grėsmės. Tačiau šiame kontekste mes turėtume apsispręsti, kokia apimtimi mes galėsime naudoti šitą politiką. Negalime ignoruoti to, kad jau yra pakankamai sukurta daug bendradarbiavimo priemonių ir stiprinama bendradarbiavimo politinė valia, taip pat kuriama tam tikra bendra e, saugumo gynybos politikos bendradarbiavimo kultūra. Tačiau šita politika turėtų nebūti nukreipta nei prieš Rusiją, nei prieš Turkiją konkrečiai. Tačiau jeigu būtų pažeidžiamos kurios nors valstybės narės e, suverenės teisės, pavyzdžiui, e, Kipro ar kitos valstybės, būtina parodyti solidarumą. Apie tai ir kalbama, kai yra diskutuojama apie sustiprintą, patoblintą saugumo ir bendradarbiavimo politiką. Paš reikėtų pasidžiaugti tuo, kad ir Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse pradedama suvokti, jog reikalinga globaliai e, atsakyti į kylančius iššūkius, kadangi pavieniui pastangų nepakanka. Dėl tos priežasties mes turėtume, galvodami apie saugumo gynybos politiką, laukti, kad artimiausioje vadovų taryboje bus apsispręstama dėl konkrečių žingsnių stiprinant šią politiką ar ne. Ačiū, kadangi laiko nedaug, norėčiau paklausti konkretaus klausimo. Buvo minėta apie lėšų panaudojimą karinėms reikmėms ir kad birželio mėnesį tarsi būtų atvertas kelias ES karinių tyrimų programoms įgyvendinti. Tai reiškia, kad biudžeto eilutės turėtų būti ruošiamas būtent tokiems tyrimams. Donžon sakė, kad pramonės atstovai jau atlieka tyrimus. Taigi norėčiau paklausti, ar gynybos e, e, pramonės tyrinėjimai gynybos reikmėms nesikerta su draudžiamomis priemonėmis pagal Lisabono sutartį. Man taip pat abejonių kelia tai, kad kolegų iš nacionalinių parlamentų abejonės vertinamos tarčiau, tarsi visi yra e, užsidarę savo nacionaliniuose parlamentuose ir nemato plačiau. Tačiau tai yra demokratijos išraiška ir mes neturėtume tuo stebėtis. Tai yra savo nuomonės reiškimas ir tiesiog nereikėtų stengtis tų nacionalinių parlamentų abejonių kaip nors įveikti. Čebalos, äh, Frau Čebalos, pardon. Čebalos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakartoti, ką pranešimo autoris Danžanas pasakė. Negalima uh, karinėmis priemonėmis e, kovoti su e, migrantais kasančiais jūroje. Tai tik tai padidins problemas ar pelkas jas kažkur kitur. Yra keletas klausimų, kurios turiu dėl ankstesnių sprendimų. Vienas tai tarybos priimtas sprendimas 13 e, metų gruodžio mėnesį dėl nepilnamo lėktuvų programos ES. Po to vasario Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją pagal kurią turėjo būti parengta teisinė, teisiniai pagrindai tokiems bepiločiams e, orlaiviams. Įdomu, kas vyksta su šia, šio teisiniu pagrindu. Na, e, kalbant apie gynybą, kalbama apie didžiulius veiksmingumo trūkumą, kalbama apie kiekybę, ne apie kokybę. Daugelį metų kalbama apie dalymas ir telkimą išteklių Ar ir dabar bus apie tai kalbama per Birželio mėnesio vadovo tarybą? Dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti, yra susijęs su krizių valdymo struktūromis. Parlamente neseniai kalbėjome apie tai, kad neturėtų būti lygarečių struktūrų ir tai ypač svarbu žaliesiams, nes reikia stiprinti civilinius pajėgumus ir nemaišyti jų e, civilinių pajėgumų su kariniais per daug. Ir šiame kontekste norėčiau paklausti, nes gruodžio 17 dieną klausiau, uždaviau šį klausimą komisijai ir atsakymo negavau. Kas vyksta su pasiūlymu, kad vyriausiai galiotinė 11 metų Liepos mėnesį patvirtino, tai yra dėl civilinio planavimo skyriaus įsteigimo. Kokia yra padėtis? Negavau jokio atsakymą, nors klausimą uždaviau seniai. Ponas Aštrevičius. Ačiū pirmininkė. Kolegos, kaip žinome, yra Euro, Europos e, nuolatinė greito reagavimo, nuolatinės greito reagavimo pajėgos sertifikuotos ES ir NATO tikslams. Ir veikia nuo 98 metų. Eurokorp sudarytas iš beveik šalių, kurios sudaro beveik pusę ES gyventojų. Kaip, e, ar, ar nepagalvojot jūs e, Eurokor pagrindų integruoti valstybių narių karinius pajėgumus, kad kažkas būtų e, geriau sukurta su tikrais pajėgumais, realiomis vadovavimo struktūromis ir panaudojimo struktūromis. Gal galėtumėte pakalbėti apie tai. Na ir antra, dėl sprendimų prieimimo mes prašome komisijos atitinkamo nario pateikti, parengti dokumentą ar programą, kažkokį dokumentą apie informacinį karą ar propagandos karą, su kurio susiduria e, vis daugiau valstybės narės, ypač apie tos informacijos ir propagandinio karo išorės dimensiją, kuriame vis dažniau dalyvauja ES valstybės narės ne savo parinkimu. Ar yra kokiu nors planų šioje srityje? Ačiū. Ja, vielen Dank. Uh, äh, colleagues, uh, äh, I must äh, kolegos, turiu sutikti su kolegos Donžano išvadomis, kad ankstesnė saugumo vidau vadovo taryba buvo nuvilinti tuo pat metu pažanga buvo lėta, mes aiškiai atsiliekame nuo įvykių. Kitas birželio, dėl kito birželio vadovų, kitos vadovų tarybos turiu pasakyti tris dalykus. Mes turime aiškiai pripažinti, kad Europos saugumo ir stabilumo aplinkoje vyko ženklus pokyčiai. Konfliktų e, šalia Europos daugėja, tarptautinė stabilumo sistema sužlugo. Karas vyksta įvairiais lagmenimis ir daugeliu formų. Europos vertybės užsipuolamos islamo teroristų. Antra, reikalingas vakarų atsakas. Nemaloni tiesa yra ta, kad Europa nepakankamai moka už reikiamą gynybą. NATO vadovų taryboje buvo pareikšta, reikia stabdyti išlaidų gamybons, gynybai mažinimą. Tačiau tik tai trys valstybės narės pernai atitiko 2 procentų reikalavimą gynybai. Pagal ankstesnį parlamentinį vertinimą šiemet tik tai viena šalis tokia bus, kuri gynybai skirs 2 procentus, tai yra Estija. Morališkai gal tai ir padrasina, bet praktiškai nelabai. Na ir trečias pasiūlymas yra galvoti apie trapusio pagalbos nuostatą sutartyje, nes turime būti pasirengę atlaikyti asimetriškas atakas ir pasipriešinti kitom, kitoms moderniams agresijos formams. Ačiū. Ponas Parnėjo, pirmininkė, generalinis sekretoriau, keletas žodžių. Žinome, kad e, Europos visuomenė domisi šiais klausimais. Barometro apklausa rodo, kad 14 metų 16 procentų pasisakė už tikrą saugumo ir gynybos politiką, už jos plėtojimą. Ir kaip priminė kolega Nartas, e, vienintelė Prancūzija imasi konkrečių veiksmų, kad jos armija mus apsaugotų. Todėl mums reikia, kad 25-26 birželio per vadovų tarybą būtų imtasi konkrečių veiksmų. Ar galėtumėte mums pasakyti, einant toliau negu iš pradžių kalbėjote, kaip e, generalinis sekretorius, ką, kokiu veiksmu jūs galėtumėte, galėtumėte imtis, kad e, greičiau būtų plėtojama BSGP. Nes e, kaip kiekvieną kartą, kaip kariniai atstovai, kalbėdami su mumis, E, sako, kad BSGP nėra pajėgi per daug padaryti. Ir kaip mūsų delegacija nuvyko į Centrinės Afrikos Respubliką, mes matėme, kad OFOR ar MEM, e e, RCA, misijos ten veikiančios yra remiamos vos kelių ES valstybių narių. Pavyzdžiui, man e, yra labai ribota, o mūsų perspektyvos yra didelės, e, siekiai dideliai. Ir kaip galėtumėte pasiūlyti e, per vadovų sustikimą E, sustiprinti šios, e, šią politiką, šios siekius, ką mes pritartumėme Europos parlamento nariai ir nacionalinio parlamento nariai, kurie yra šioje salėje. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι... Ačiū. Netenka abejoti, kad gynybos ir saugumo politika yra labai svarbi, kadangi šis rytis yra ir sudėtinga, ir labai jautri. Būtent dėl tos priežasties manoma, kad šioje srityje reikia labai glaudžiai bendradarbiauti, kadangi saugumo ir gynybos politikas yra mūsų visų bendras tikslas ir uždavinys. Tačiau galvodamas apie bendradarbiavimą, aš e, sobejojau e, Donžan mm, informacija, kad vienos valstybės labiau bendradarbiauja, kitos mažiau. Tai labai liūdina, tačiau norėčiau paklausti, kodėl jūs išsakėte tokią nuomonę ir kodėl jūs vadovaujatės tokią nuostatą. Susidaro įspūdis, kad e, susidurime su dviejų greičių Europa. Vienos valstybės yra lygios, kitos yra lygesnės, arba vienos veikia, o kitos tiesiog stebi iš e, pašalies. Merci, Monsieur le Président. Ça fait... Ačiū, ponė pirmininkė nemažai klausimų. Pabandysiu juos atsakyti, bet pirmiausia, bendrai noriu pasakyti. Man atrodo, kad tai, apie ką jūs kalbėjote, iš esmės atspindi ir mūsų nuojautą. Tai yra tai, kad mūsų žmonės, daugiau nei jų vyriausybės, domisi šiuo, šią temą. Ir tai akivaizdu, ypač jeigu atsižvelgsime į bendrą kontekstą, jeigu pamatysime į tai, kad konfliktų prie mūsų sienų yra ne, labai daug. Ir aš manau, kad mūsų visuomeniai tai rūpi. Ir mes šiuo metu nekalbame apie tai, kad BSGP reikėtų mažinti, kaip tik atvirkščiai. Taigi, tarybos pirmininkas ponas Tuskas nusprendė skirti būtent gynybai vadovaus tai, tarybos susitikimą vyksinti birželį. Tai labai svarbus žingsnis ir aš manau, kad po šio susitikimo mes galėsime patobulinti BGSP ir geriau žengti jūsų nubrieštų kelių kaip jau daug kas sakė, ponė Mogerinė pasisako už tai, kad BSGP būtų stiprinama. Ir tai yra labai svarbu, ji tikrai labai motivuota yra. Ir kiekvieną kartą, kai jį vyksta į varias valstybės narės, jie apie tai kalba ir e, taip pat Jis tengiasi susitikti su nacionaliniu parlamento atstovais tai ir e, e, su jais apie tai kalbėti, bet dažnai jie atvyksta ir pas jūs, atvyksta į užsienio reikalų komitetą ir į e, gynybos pakomitetį. Ir kaip jau minėjau, Ir sakiau, kad kai ponas Junkeris davė interviu vienam Vokietijos savaitrašiui, jisai kalbėjo apie Europos kariuomenę. Ir uh, Tuomet e, vyriausybės reagavo vienaip, o žmonės pasirodo buvo nusteikę visiškai kitaip. Nes mes kalbėjome apie laip, ilgalaikę perspektyvą. Dabar klausimai. Kai mes kalbame apie BSGP operacijas, aš manau, kad čia reikėtų pasakyti, kad tai, kas šiuo metu vyksta, parodo, kad situacija yra, kito, yra kitokia, negu kartais kai kam gali atrodyti. Ir pastarojoje vadovų taryboje, pažiūrėjau, buvo kalbėta apie vieną iš svarbių operacijų. Ir daug, pažiūrėjau, šiemet kalbama apie migraciją. Ir čia yra aktualiai Libija. Ir jūs Tikriausiai žinote, kad balandžio mėnesį vykusioje užsienio reikalų taryboje buvo, atsiprašau, pasiteisų pirmininkas kovo mėnesio tarybos išvadose yra paminėta galima BSGP operacija Libijoje. Ir buvo kalbama apie giminiš vietovę. Viet, Žinome, kas tenai įvyko ir vyriausybė reikėjo paramos ir techninės, logistinės, kitos paramos kovojant su terorizmu, užtikrinant saugumą. Ir mes galvojame apie tai, kad gal BSGP gali, e, pagal BSGP mes galėtume e, surinkti operaciją, kuri padėtų vyriausybei. Uh, Ir 28 valstybių narių užsienio reikalų ministrai apie tai kalbėjo. Aš nežinau, ar ta operacija iš tikrųjų bus e, e, įvykdyta ar ne, ar ji įvyks Libijoje ar kur nors kitur, bet aš manau, kad vis tiek svarbu yra tai, kad apie tai buvo kalbama. Ir yra dar vienas e, e, dalykas Europos vadovų taryboje. E, paskutinėje vadovų taryboje valstybių vyriausybių vadovai kalbėjo apie tai, kad viduržymė jūroje vyksta tikra tragedija ir mes turime tai reaguoti. Ir aš dalyvavau toje taryboje. Ir aš žinau, kad buvo kalbama taip pat apie galimybės e, surinkti bendrą operaciją, kad galėtume pirmiausia išgelbėti gyvybės žmonių. Ir antras tikslas turi būtų užkirsti kelią e, priekeiviams žmonėmis. Ir mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti kaip tik atgrasyti priekeivius žmonėmis, sužlugdyti jų verslą. Ir aš taip pat bendravau ir su valstybių narių ambasadoriais ir aš žinau, kad nuolatinio stovų komitete taip pat kalbama apie tai, kad mums reikia bendros operacijos. Nežinau, kad tritono operacija yra ribotos apriepties ir Labai dažnai žmonės kesta e, tarptautinėje jūroje, kur e, tritonas neveikia. Taigi galvome apie tai, kad mums reikėtų užkisti kelią prekybės žmonėmis ir kartais gal nereikėtų imtis ir smurtinių priemonių, arba bent jau priverstinių priemonių. E, be to, Junktinių tautų saugumo taryboje, kur aš dalyvavau praeitą savaitę, taip pat buvo kalbėta apie galimybę taip pat surenkti bendrą operaciją. Dar neaišku yra, ar, ar ji, tai būtų įmanoma bet e, taryboje, saugumo taryboje buvo kalbamasi su keturiomis valstybėmis narėmis ir ponia Mogerinė taip pat su jumis kalbėjo ir buvo kalbama apie tai, kad saugumo taryba, e, tautų saugumo taryba galėtų gal patvirtinti rezoliuciją. Prie jos prisidėtų uh, Ispanija, Lietuva, Junktinė karalystė ir uh, Prancūzija. Ir būtų labai gerai, jeigu tokią rezoliuciją turėtume, jeigu galėt, jie galėtų paremti bendrą operaciją, ji nes tokia rezoliucija būtų naudinga Ir uh, ypač jeigu ją paremtų ir valstybės narės, ir ji būtų paremta Junktinių tautų saugumo tarybos uh, rezoliucijos. Buvo kalbėta apie 44 straipsnį apie galimybę sutelkti pastangas išteklius tam, kad galima būtų gyvendinti vienokią ir kitokią operaciją. Mes uh, politinėme ir saugumo komitete kalbėjome apie galimybę surinkti bendrą operaciją Viduržymio jūros regione ir 28 valstybės narės sutarė, kad iš esmės reikia šios operacijos ir todėl gal ir vis nebūtina minėti to, to 44 straipsnio imtis veiksmų, pagal jį, nes visos valstybės narės sutarė, kad veiksmų reikia imtis. Toliau Afrika mes Sahelio regione e, ir Nigerijoje e, turime savo operaciją, tai yra civilinės paramos operacija. Ir mes žinome, kad būtent iš tų vietovių atvyksta daugybė migrantų. Ir e, Nigerija taip pat dirbame. bendradarbiaudami su Jungtinių tautų tarptautinio migracijos organizacija. Ir taigi ten yra dirbama. Kai kas sako, kad e, Europos bendros operacijos labai daug kainuoja, bet aš galiu Jums e, pasakyti, kad e, da, Iš tikrųjų, jungtinių tautų, pažiūrėjau, presijos kur kas daug, daugiau kainuoja. Mūsų, mūsų presijoms skiriamas yra 5. 7 milijardai 700 milijonų. Toliau vyst, parama vystimuisi. Mes naudojamės paramos vystimuisi biudžetui, tuomet, kai uh, kai reikia nekarinės pagalbos ir čia gal reikėtų iš tikrųjų palengvinti galimybę naudoti paramos vystimasi lėšas, vykdant civilinės operacijas. Ir apie tai Birželio taryboje gal, galima būtų apie tai kalbėti. Toliau jūs kalbėjote ir apie Atena, mechanizmą Atena. Tai yra da, aktualus klausimas ir da, čia galime pakalbėti apie kovinės grupės. Pavyzdžiui, kai buvo planuojama veikti Malyje, Švedija, Norvegija, Islandija galvojo, kad galėtų prisidėti prie šios operacijos, tačiau jos tiek daug kain, kainavo, kad tos šalis galiausiai atsisakė savo planų ir dėja mechanizmo atena negalėjome pritaikyti. Ponas Kukan pranešėjas kalbėjo apie galimybę uh, mažinti sąnaudas, apie galimybę sutelkti savo išteklius. Aš jau minėjau Kviesmą Ateną, apie bendrą situacijų centrą ir mes iš esmės pritarėme tam, ką sakė pranešėjas šiais klausimais. Ponas Artinys kalbėti apie kovinės grupės. Taip, iš tikrųjų, tai yra nepaprastai aktualus klausimas ir mechanizmą teną reikėtų tobulinti. Manau, kad labai svarbu, kad valstybės narės nepamirštų šio klausimo. Akivaizdu, šis mechanizmas, kuris administruoja Europos Sąjungos karinių operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimą, dar nebuvo visiškai išnaudotas. Aš norėjau, kad Kongė veiktų mūsų kovinės grupės, tačiau ES pasakė, kad ne, to ne, e, negalime daryti. Tačiau aš manau, kad bet kuriuo atveju yra labai svarbu, kad mes turime tas kovinės grupės, kad jos e, gali būti panaudotos. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Manau, kad mes e, suprantame, kad kai tik tai galėsime panaudoti tas kovinės grupės, tai tą padarysime. Pavyzdžiui, galima būtų galbūt tai padaryti Libijoje. Kaip minėjau, dar nėra primtas sprendimas, galvojama apie tai, bet dar reikia palaukti šiuo metu rimtai svarstumas šis klausimas. Ponas Galer kalbėjo apie e, nuolatinį struktūrinį bendradarbiavimą ir čia galime pasakyti, kad dar nesurinkome pakankamai ma e, kritinės masės. Ir iš esmės apie tai kalbėjau. E, dar vienas parlamentaras kalbėjo apie tai, kad keičiasi situacija ir aš jums jau minėjau, kad Birželio, taryboj, tar, birželio tarybai bus pateikta ataskaita apie pasikeitusią saugumo situaciją. Ir e, visi tai suprantame, turime tai atsižvelgti ir aš, ir poninė Mogerinė reguliariai atvykstame į Europos parlamentą ir taip pat, kai mes nuvykstame į valstybės narės, mes visuomet taip pat susitinkame ir su nacionaliniu parlamentu atstovais. Toliau įsipareigojimai, ypač finansiniai įsipareigojimai gynybos rytyje Aš galiu Jums pasakyti, kad 22 valstybės narės dalyvavo, dalyvaujančios NATO veikloje įsipareigojo skirti 2 procentus bendro vidaus produkto gynybai ir ES kol kas nėra nustačiusi tokio tikslo. Europos gynybos agentūra taip pat ėmėsi priemonių, rekomendacijų, kurių prival, reikėtų laikytis ir pagal tas rekomendacijas 20 procentų turėtų būti skiriamas moksliniams tyrimams ir e, įrangos pirkimų, pirkimui. 35 procentai visų viešų pirkimų gynybos srityje turėtų būti bendri. 2 procentai. Tik 2 procentai turėtų būti skirtos gynybos technologijų ta, uh, kūrim, uh, kūrimui. ir kol kas mes dar šių visų tikslų nepasiekėme. Toliau ketvirtadienį vyks e, parengiamasis valdančiojo komiteto posėdis, kuriame dalyvaus valstybės narių atstovai ir Europos gynybos agentūra turėtų turėti pakankamai išteklių. O jums yra tikriausiai žinoma, kad valstybės narės nusprendė, nusprendė nedidinti nominaliai šios agentūros biudžeto. Ir tokia situacija tęsiasi jau penkeri metai. Ir žiūrėsime, koks bus sprendimas priimtas ketvirtadienį. Toliau bendros vadavėtės Malėje mes ketiname pasinaudoti šią priemonę ir Ispanija vadovaus šiai veiklai. Toliau nepilotuojami lėktuvai. Šis projektas yra bendras ir žinome, kad nepilotuojamas lėktuvus galima įvairiai naudoti. Dar palauksime, kas bus pasakyta vadovų taryboje ir galima tikėtis veiksmų keturiose e, sritise, bet kol kas dar nėra e, juridiškai sąstančio susitarimo dėl nepilotuojamų lėktuvų naudojimo. Bet gal bus ir jisai atsiras ateityje. Toliau. Norvegija. Mes e, esame dėkingi Norvegijai už tai, kad jie dalyvauja dažnai mūsų vykdomose operacijose. Ir ta, Norvegija remia 94 procentus visų mūsų daromų pareiškimų susijusių su gynyba ir mes esame pasiryžę su jumis ir toliau bendradarbiauti taip pat sėkmingai. Toliau Britanija. Kas atsitiks, jei Didžioji Britanija nuspręs pasitraukti iš ES ir kaip mes plėtosime toliau bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje. Čia aš galiu pasakyti, kad būtų labai gaila, jeigu jų uh, jūs nebedalyvausite BSGP, nes žinome, kad Junktinė karalystė turi labai daug gynybos ir saugumo pajėgumų ir be abejo, jeigu jūs pasitrauksite iš šios politikos, tai nebus labai geras dalykas. Bet daugiau nieko nesakysiu. Toliau, ar reikėtų sumažinti mūsų paramos vystymoisi biudžetą tam, kad galėtume daugiau lėšų skirti gynybai? Pastarojoje vadovo taryboje buvo kalbama apie migraciją, apie neteisiną migraciją ir tame kontekste buvo nuspręsta, kaip tik didinti paramą vystimuisi tam, kad mes galėtume spręsti tas priežastis, dėl kurių žmonės yra priversti bėgti iš savo šalių. Taigi buvo nuspręsta, kad būtent teikiant paramą vystimusi mes galėsime pagerinti ekonominę padėtį šalyse ir taip žmonės norės likti savo tėvinėje. Toliau Kolega iš Vengrijos kalbėjo apie tai, kad e, reikia didinti gynybai skirtą biudžetą ir taip e, vadovų taryba nekarta apie tai kalbėjo, kad e, gynybos biudžetas turėtų būti didesnis nei šiuo metu yra ir Vengrijoje padaryta pažanga šių klausimų tikrai yra įspūdinga. Toliau, kaip galima būtų tobulinti bendrą ES saugumo strategiją. Uh, Mes tikimės, kad Birželio taryboje vyriausiai galiotiniai bus suteikti įgaliojimai atnaujinti šią strategiją ir mes tikimės, kad naujieji pasiūlymai dėl šios strategijos bus pateikti jau per pirmąjį 2016 metų trimestrą. Ir be abejo, tuomet prasidės konsultacijos su Europos parlamentu ir nacionaliniais parlamentais. Mes norime, kad tos konsultacijos būtų tikrai rimtos, išsamios ir tekstą redaguos, po to koreguos, tobulins vyriausiai galiotinė, bet be abejo mes stengsime įtraukti visus, įskaitinant nacionalinius parlamentus į šį procesą. Pone Marta kalbėjo apie Prancūzijos indėlį. Ne, uh, iš tikrųjų, tai, ką jūs sakėte, yra tiesa, tai Prancūzija labai aktyviai dalyvauja užtikrinant e, gynybą E, bet nepamirškime ir Italijos, pavyzdžiui, nes būtent Italija labiausiai kenčia nuo neteisėtos migracijos ir ten Italija e, turi nemažai e, migrantams priimti skirtų centrų ir jie labai daug tai investuoja. Taigi ne, ne vien Prancūzija, bet yra ir kitų šalių. Toliau Kipro atstovas kalbėjo apie bendrą e, požiūrį, apie būtinybę turėti bendrą požiūrį visus savo kaimynus. Ir taip mes tokie ir stengiamės plėtoti, ypač bendradarbiaudami su NATO. Panelio Zink kalbėjo apie gynybos biudžetą, bet man atrodo, aš jau atsakiau tą klausimą. Toliau buvo kalbėta apie tai, ar yra teisinė vis pagrindas naudoti nepilotuojamus lėktuvus. Man atrodo, kad tokio teisinio pagrindo kol kas nėra. Uh, Ir e, taip pat buvo pateiktas klausimas apie kariškių dalyvavimą civilinėse operacijose. Ir e, iš tikrųjų atitinkamos struktūros užsijima panaši, e, tokiais klausimais, kariškių dalyvavimu, dar kalbėtume apie civilinės ar karinės operacijas. Toliau buvo užduotas klausimas ir apie propagandą, ir apie tai, kaip mes į ją reaguosime. Mes nenorime iš tikrųjų vykdyti kontrpropagandą. Bet mes galvojame apie tai, kaip galima būtų reaguoti į padidėjusią propagandą ir ne, tai nėra ta, susiję vien su Ukraina, bet ir su, kitomis, su kitais konfliktais. Ir Birželio taryba apie tai bus kalbama. Uh, Toliau tik tai trys šalė valstybės narės iki šiol skyrė 2 procentus BVP gynybai, dabar prie jų prisijungs Estija, tai yra labai puiku. Taip pat buvo paminėtas ir savitarpio gynybos straipsnis ir aš manau, kad jis yra mūsų gynybos savokos pagrindas. Ponas Parnijo kalbėjo apie visuomenės nuomonę. Iš tikrųjų, 16 procentų žmonių nori, kad mes stiprintume DBGSP ir tai, tai, tai yra labai gerai. Ir jūs kalbėjote taip pat apie tai, kad operacijos, BSGP operacijos vykdomas labai dažnai, labai lietai, bet dažnai tai yra tarptautinės, daugianacionalinės operacijos ir dažnai užtrunka iš tikrųjų, mums iš tikrųjų reikia maždaug pusmečio, kad galėtume viskam pasiruošti. Uh, Ir mes stengiamės tobulinti savo darbą. Prieš dešimt dienų vyko Europos vadovų taryba, kurioje buvo kalbėta apie bendrą operaciją viduržymio jūroje. Ir jau šį rytą politiniam ir saugumo komitetui aš jau pristačiau mūsų tokios bendros operacijos viziją. Taigi, jūs matot, kad mes galime ir veikti kur kas greičiau. Ir iš tikrųjų ta, situa, ta operacija yra gan sudėtinga, ji bus vykdoma jūroje, tačiau vis tiek reikės taip pat ir sausumos pajėgų. Taigi, mes stengiamės tobulinti savo darbą. De, įvairiuose BSGP struktūrose. Ir taip mes dirbame, darbas vyksta, tai taip ir gal reikės ir palaukti. Kai kas mane gainėjo ir dviejų greičių Europą. Ir tai yra susijęs su 42-44 straipsniais, bet aš jau minėjau, kad šiandien panašu, kad visos 28 valstybės narės pritarė, kad mums reikia da, stiprios BSGP ir kalbėjome šį rytą apie bendrą operaciją viduržėmio jūroje ir visos 28 valstybės narės pasisakė už tokią operaciją. Todėl to mums to sutarimo nu, ir pakanka. Uh, Taigi, e, aš džiaugiuosi, kad mes visi vienu, maždaug vienodai suprantame tai taip, kaip turėtų būti plėtojama BSGP. Aš manau, kad mums nereikia revoliucijos šioje politikoje, kaip tik atvirkščiai mes manome, kad, e, kad e, mes tiesiog transformuojamės, periname į dar kitą stadiją ir tam reikia, kad visos šalis tam pritartų. Ir aš manau, kad jeigu visi sutarsime, tuomet galėsime žengti į priekį. Ir tikimės, kad, kad ir uh, uh, išorės veiksmų tarnyba taip pat rems mūsų pastangas ir ponė Mogerinė mus parems taip pat. Ačiū, galime baigti diskusijas šio klausimu ir iš karto perėsime prie Libijos.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 vykdomasis direktorius Kondi ir du ekspertus. Kolegardzinį ir Jungtinės karalystės užsienio reikalų ryšių instituto atstovus. Mogherini kovo 16-osios taryboje paprašė pateikti pasiūlymų dėl būsimosios saugumo ir gynybos politikos naujųjų gairių. Taip pat buvo susitarta, kokiamis temomis bus kalbama. Kolegos, pirmiausia, Mingarelį kalbės šiais klausimais kai išorės veiksmų tarnybos vadovė e, dalyvavo susitikime Tunise, ji taip pat minėjo ir ginkluotės ginklų neplatinimo e, strategiją. Be to, ES ir valstybės narės galvodamos apie saugumo tarybą, masto, kaip reikėtų įtraukti ir Afrikos Sąjungos valstybių potencialų indėlį. Labai svarbu rasti politinį sprendimą. Jungtinių tautų atstovas. Por Naciones Unidas debería ser descartada. Su juo palaikyti ryšį Bernard Lyon, praėjusį sekmadienį buvo susitarta dėl 80 procentų svarbiausių susitarimo nuostatų. Mingarelį, Kasinį informuos mūsų komitetą apie tai, kas šiuo metu vyksta politinėme dialogė su Libija. Mingarelį, 10 minučių jums. Merci, Président, et merci pour cette invitation au service extérieur. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą e, aptarti situaciją Libijoje. Pirmiausia, du žodžiai dėl saugumo situacijos. Situacija pastaruoju metu yra pablogėjusi smarkiai. E, tai reikia turėti galvoje, vyksta darybos, bet tai grešiai blogėja rimtai e, saugumo situacija. Kaip tai pasireiškia? tuo, kad e, šalies rytuose prie Bengazo, aplink Bengazį, e, mūšiai intensifėja e, pastaruosiamis savaitėmis ir to pasiekmi gyventojams neteikiamas jokios paslaugos. Todėl situacija gyventojų smarkiai pablogėjo. Taip pat e, šiandien trūksta ir tam tikrų medikamentų, e, maisto produktų e, Bengazija. Tai reikia nepamiršti. Bengazio rajono gyventojai kenčia. Vakaruose mūšiai vyksta daugiausia į rytus ir pietryčius nuo Tripolio kaimuose, Zintano oro uostas ir Mitiga oro uostas buvo bombarduoti ne vieną kartą. Tai svarbu žinoti, nes tai, e, tai prisideda prie šalies izolacijos. Na ir dar vienas reiškinys pasireiškęs pastaruoju metu nacionaliniai Libijos armija ir e, Misratos brigados pabandė pasipriešinti islamo valstybei Daesh. Taip pat to negalima pamiršti, nes matome, kad tos šalis, kurios iki šiol nebendradarbiavo ėmėsi kažkokių tai panašių konverguojančių veiksmų, kad pasipriešintų ar apsunkintų daiš veiklą. Tai yra padrasnantis aspektas. Ir dabar yra nutraukta ugnis prie taip vadinamo naftos pusžėdžio nuo 26 balandžio, atrodo, jį kol kas laikosi tos paliaubos. Tokias saugumo situacijos. Dėl politinio dialogo jį organizuoja jungtinės tautos penkiamis ašimis. Pirmoji ašis yra politinė, kaip žinote, remiantis e, dokumentu, kurį pateikė jungtinių tautų atstovai. Čia dalyvauja atstovų rūmai žmonės, taip pat Tripolio atstovai, bendrojo nacionalinio, generalinio nacionalinio kongreso, taip pat misrata atstovai ir nepriklausomi. Jie sustiko ne vieną kartą, paskutinį kartą Maroke ir jungtinių tautų atstovas pateikė prieš keletą dienų, praėjusią savaitę, ketvirtąją to plano versiją ir jis tikisi surenkti naują darybų sesiją su visais atstovais, galbūt e, gegužės viduryje, tai yra kitą savaitę. Tuomet e, bus nauja darybų sesija, ko gero Maroke, tarp įvairių politinių atstovų. E, dokumente, kurį pateikė Junktinių tautų atstovas, tokios yra <clears throat> tokie pasiūlymai. E, kad e, atstovų rūmai būtų pripažinti kaip teisėtas parlamentas. Antra, sukurti e, vienybės vyriausybę. Trečia, sukurti prezidento tarybą, kurią sudarytų ministras pirmininkas, viceministras, viceministras pirmininkas ir kaip maždaug armijos vyriausiai taryba. Šita prezidento tarybė būtų atsakinga už Libijos armiją, kad būtų nu, galima nustumti į šoną generolą Aftarą. Ir taip pat e, reikia atskirti teisėkuros ir e, vykdančią valdžią. Ir taryba sudarytų e, tas generalinę nesalę asamblėją ir reikės siekti sutarimo dėl šio pasiūlymo. Antras, antra ašis bendrų pasiūlymų tai yra saugumo e, planas. E, čia nekalbama apie kol kas apie sustikimus, tačiau jungtinės tautos e, norėtų susadinti prie vieno stalo pagrindinius e, veikėjus šioje srityje Trečias kelias yra e, savivaldybių e, planas e, vienintis 30 didžiausių miestų merus, vietos atsakingus veikėjus, siekiant spręsti problemas susijęs su, su humanitarinėmis problemomis, pasitikėjimo gaivinimu ir dėl dingusių asmenų ar įkalintų asmenų. Ketvirtas planas, rašis tai yra politinis. Tai būtų politinių partijų e, tas forumas. Taigi, kol kas nevyksta jokie sustikimai. Moterų planas, kuris turėtų vienyti moteris, aptarti e, problem, jas liečinčias problemas dar yra ir, ir taip vadinamas dar genčių ašis kuris turėtų vienyti e, genčių e, atstovus. Taigi, tokie svarbiausiai ašios. ES strategija. Šiandien ES strategija yra remti jungtinių tautų pajėgas. E, žinoma, mes jis remia finansiškai, taip pat politiškai, logistiškai. Ir mūsų tikslas yra jungtinių tautų pajėgoms e, padėti įsteigti vyriausybę, kaip galima greičiau. Antra, mes dirbame su amerikiečiais, britais, kai kuriomis kitomis šalimis, e, tam, kad išvengtume, jog kažkurios grupės e, pasisavintų šalies finansinius resursus. Trečia, mes taip pat dirbame, kad užtikrintume pagrindinių laisvių apsaugą. Taip pat norime sutrikdyti kaiminių šalių destabilizavimą, ypač Sahelio e, šalis, e, kurios yra e, pažeidžiamiausios. Ir taip pat kartu su tarptautinė bendruomenė stengiamas kovoti su terorizmu ir taip toliau. Taigi, mes palaikome dialogą su jungtinių tautų misijomis palaikome dialogą su svarbiausiamis kaimynėmis, taip pat e, kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, Turkija ar, ar Persijos įlanko šalimis. E, taip pat e, kalbame apie misiją Tunise, kuri padeda jungtinėms tamtoms planuoti veiksmus. Skiriame 50 milijonų eurų paramos programoms, migracijos, švietimo išminavimo programoms, pilietinės e, laisvės ir žmogaus teisų programoms ir taip pat turime e, humanitarinės pagalbos programą. Jeigu rytoj atsirastų e, viening, suvienyta vyriausybė, ES ją remtų įvairiomis priemonėmis, pavyzdžiui, surengdama tarptautinę konferenciją, sukurdama kontaktinę, tarptautinę kontaktinę grupę, tai taip pat būtų įmanoma. Taip pat, kaip galima greičiau pradėtume bendradarbiavimo e, programas, kuriams yra, būtų skirta 100 milijonų. Ir čia iš esmės siektume sustiprinti institucijas ir stiprinti pajėgumus. Taip pat remtume plėtinę visuomenę, kurie turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį e, Libijoje. Ir taip pat norime dirbti e, įvairiose srityse, valdyti migracijai. Kalbant apie migraciją, tai reiškia e, naikinti pirminės migracijos priežastis, tai yra skurdas ir konfliktus, kurie egzistuoja Afrikoje, taip pat ir vidurio rytuose, tai yra migracijos šaknis, tačiau tai truktų, e, tai, tai tikslas yra vidiniam laikotarpiai. Taip pat reikia dirbti su kaimynėmis Nigeris, Tunisas, Egiptas, e, kad jos stipriau kontroliuotų savo sienas, taip pat bus būtina prisidėti stebint e, paliaubas, kurus vienybės vyriausybę ir taip pat reikėtų galvoti, kaip ES galėtų prisidėti apsaugant svarbiausią infrastruktūrą Libijoje ir, žinoma, reikės galvoti, kaip galima greitai pabandyti sustabdyti migrantų srautą. Tai ir būtų BSGP operacijos ir generalinis sekretorius apie tai kalbėjo, todėl aš neturėčiau apie tai kalbėti. Tačiau e, kova su migracija, nelegalia migracija ir kova su terorizmu, kuris e, pasireiškia Libijoje ir grėsia Europos Sąjungai, yra vieni iš mūsų svarbiausių prioritetų, e, remiant tą nacionalinės vienybės vyriausybę. Jeigu tokios vyriausybės nebūtų, kiti atstovai dar papasakos, kad e, tuomet reikėtų dėti visas pastangas kovoti su e, terorizmu. Pone Garcinė yra Libijos ekspertė. Dėkuoju už galimybę pasidalinti su jumis mintimis. Aš pratesiniu Mingarelio pastabas dėl pasiūlymų ir kodėl šalys kol kas nėra linkusios pritarti tiems pasiūlymams, kurie buvo pateikti praėjusią savaitę, kokios yra susitarimo problemos ir kokios platesnės problemos, problemos kurias reikės išspręsti artimiausių metų siekiant pasirašyti politinį sprendimą. Kolega Migareli kalbėjo apie tai, kad reikėtų atskirti atstovų rūmų įgaliojimus, tai yra tarptautiniu mastu pripažinto parlamento Tripolėje įgaliojimus ir kitos struktūros, tai yra valstybės tarybos, kurios vaidmuo būtų patariamasis. Ir taip pat yra ypatingas dėmesys kreipiamas saugumo sričiai. Jeigu pažvelgtume į politinį e, žemėlapį, tai pamatytume, kad yra dvi politinės e, partijos, tai yra viena parlamente ir sąjungininkų karinių jėgų grupuotė, o, tai, o kita tai yra ankstesnis nacionalinis kongresas, kuris dirbo Tripolyje ir taip, taip pat kitos prijaučiančios grupės. E, atstovų rūmų Tobruk atstovai ne visiškai pritarė siūlymui, kad jiems reikėtų atsisakyti kai kurių dabartinių įgaliojimų, pavyzdžiui, paskirti vyriausiai e, kariuomenės vadą. Ir pagal dabartinį pasiūlymą pereitų e, naujai vykdomai struktūrai taip pat nebūtų suteikta teisė skirti ambasadorius užsienyje. Valstybės taryba taptų patariamąją struktūrą, kuri taip pat įtrauktų ir kai kuriuos e, nacionalinės tarnybos, e, patariamosios tarnybos e, narius, kadangi tos tarnybos įgaliojimai baigėsi ir todėl nemanome, kad reikia jai suteikti kokius nors netgi ir konsultacinio pobūdžio įgaliojimus. Taip pat nesutarėma dėl kariuomenės vaidmens. Saugumo sektoriaus įgaliojimai turėtų būti suteikti Libijos nacionaliniai armijai, kuriai vadovauja Nadzūri ir Haftan. Taigi, su Libijos e, karinė koalicija nesutarama dėl alijanso Tripolyje. Leonas pateikė praėjusią savaitę pasiūlymą kuriame yra netiesioginė nuoroda į tai, kad visos karinės pajėgos turėtų būti integruotos į bendras karinės pajėgas. Ir kol kas dar nėra pateikti pasiūlymai, kaip ta integracija konkrečiai turėtų atrodyti dėl GNC. Įgaliojimų jie yra įvairūs, daugelypiai pateiktame pasiūlyme yra suteikiama per daug įgaliojimų atstovų rūmams. Ir atstovų rūmai tarsi turėtų patvirtinti naują nacionalinės vienybės vyriausybę ir taip pat turėtų teisę atšaukti šitą vyriausybę. Kai kurie Tripolio misrata koalicijos narių nuomonė tas pasiūlymas nėra priimtinas, kadangi šiame pasiūlyme nėra aiškiai pasakyta jų manimu, koks, kokie atstovų rūmai turi įgaliojimus e, patvirtinti vyriausybę ar atšaukti vyriausybę, ar dabartiniai atstovų rūmai, kuriuose dirba 150 atstovų, iš kurių 40 baikotoja parlamentą, ar idealiu atveju tai yra tie atstovų rūmai, kurie įtrauks į savo sudėti boikotuojančius pirmųjų rūmų atstovus. Bet to sako, kad nėra jokių patikinimų dėl karinės koalicijos ateities, kadangi Tripolyje ir rytinėje dalyje tarp jų yra pakankamai didelė įtampa ir tiesiog nesusitarima, kas yra teroristinės grupuotės, šariato atstovai arba ISIS sąjungininkai. Misrati ir Tripolio atstovai teigia, kad karinių sąjungininkų pripažinimas esas nepatikimas procesas. Taigi tai yra svarbiausi dalykai, kurie yra aptarinėjami, jie tie dalykai nėra neįveikiami, bet vis dėlto reikės įdėti pastangų, galbūt kai kas mano, kad pavyks susitarti iki birželio 15-osios. Nežinia, ar tai pavyks, kadangi Dar reikia nuveikti daug darbo, kol pasieksime susitarimą dėl politinės Libijos ateities. Tai nėra didžiausia problema, bet to reikėtų atkreipti dėmesį, kad saugumo atšaka, karinė atšaka turi būti pradėta kurti iš esmės ir tos dėrybinės šalys dar nenori pradėti eiti tuo keliu. O tai yra reikalinga, reikalinga plačių sutarimų, suprantant, kad tai yra reikalinga Libijos ateičiai apskritai. O tai reiškia, kad yra reikalingas politinis susitarimas, kuris negalės būti įgyvendintas per trumpą laikotarpį. Bet to aš manau, kad yra ir kitokių dalykų, kurie yra labai svarbus, tačiau viskas yra suvedama į tą saugumo vardiklį. Dar du dalykai, kurie krizės valdymo grupės manomu, manimu yra svarbus. Tai yra norint susitarti dėl įgyvendinamos politikos ir kad e, partijos suvoktų, jog reikia pritarti politiniam kompromisui, reikia dviejų dalykų. Sustabdyti reikėti ginklų judėjimą šalyje ir taip pat susitarti abiem šalim. Ir toliau ginklai teikiami ir vienai, ir kitai konflikto šaliai. Tai labai sudėtingas aspektas ir be to tarptautiniu mastu pripažį, pripažį, pripažįstama vyriausybė turėtų turėti galimybės teikti valstybės struktūras. Praėjusi prieš keletą mėnesių parlamentas ir e, vyriausybės atstovai tiesiog vienašališkai paskyrė svarbiausių institucijų e, valdytojus vienašališkai. Tai yra svarbiausi, pavyzdžiui, finansų, biudžio, biudžeto valdytoją, taip pat komunikacijos struktūrų vadovą ir taip toliau. Ir visa tai reiškia, kad vyriausybė kol kas nemano, kad reikia kokio susitarimo, kadangi ginklai gaunami ir taip, nesusitarus, ir todėl reikia keisti patį mąstymą, kad būtų pradėta apskritai tartis. Ne dėl to, kad reikėtų priimti ES teigiamą pagalbą, bet todėl, kad apskritai būtų imama į rankas, imamas į rankas Libijos finansų institucijų valdymas. Dėkuoju. Dabar Omar Ašur kalbės. kuriais dirba Didžiosios Britanijos karališkajame tarptautinių e, reikalų institute. thank you for the kind invitation. And... Dėkuoju Jums už kvietimą atvykti čia ir dėkuoju taip pat pirmininkui už trumpą įžangą. Manęs paprašė pakalbėti apie tai, kodėl demobilizavimas, nuginklavimas Libijoje nebuvo labai sėkmingas. Ir kodėl susiklosti taip, kad, kad būtent dėl to iš dalies e, ir susidarė dabartinė situacija Libijoje. Kolegos jau papasako apie tai, kokia yra dabartinė e, padėtis ir aš labai trumpai pasistengsiu e, e, pristatyti jums 7-8 taškus, mintis, kurios paaiškins, kodėl situacija susiklosto taip sudėtingai. Pirmiausia, reikėtų galvoti apie kolektyvinį, kolektyvinį reintegraciją. Mes matome, kaip įvyko krizė ir įvairūs buvo vairos kovinės grupės, batalionai susijungia į grupuotės ir jie e, e, e, elgesi taip, kaip jiems liepia jų vadai. Ir vidaus reikalų ministerijos vaidmuo buvo susilpnintas. Ir tą matėme koftoje krizės pradžioje. Yra dar viena problema. Tai yra profesinio tapatumo stoka, institucinio tapatumo stoka. Tai turėtų būti tapatybė, kuri turėtų būti svarbesnė nei genties, šeimos ar kokios nors bendruomenės tapatybė. Ir būtent dėl to mes neturėjome lyderių, kurie galėtų apjungti žm, įvairių grup, grupių iš įvairių regionų, iš įvairių vietovių, atstovaujančių skirtingoms ideologijoms. Ar kalbėtume apie Libijos skydą, ar apie Madajų brigadas. Visos tos grupės kažkada turėjo ryšių su vidaus reikalų ministerija, taigi jie turėjo da, jos ženkliuką, da, vaizdžiai tariant. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad jiems rūpėjo gynybos ministro ar vidaus reikalų ministro įsakymai. Mes turime dabar labai svarbų dokumentą, kurį parengė Libijos valstybės kontrolė, tai yra 519 puslapių dokumentas. Ir jame kalbama apie tai, kaip buvo naudojamos viešosios investicijos nuo 2012 iki 2014 metų. Ten yra pateiktos sąskaitos, ataskai, finansinės ataskaitos. Ir ten svarbus ir labai šeštasis skyrius Jis prasideda 179 puslapyje ir tenai pateikta, kiek lėšų išleido gynybos ministerija tam, kad sukurtų Libijos armiją. Ir skaičiai yra tikrai įspūdingi. Pavyzdžiui, yra paminėta 11 milijardų 200 milijonų suma, milijardų um, per dviejus metus. ir atlyginimai kartais siekia net daugiau nei 2 milijonai. Vien atlyginimas buvo skirta daugiau nei 2 milijardai eurų. Taigi šios lėšos kažkur buvo panaudotos ir galima netgi būtų čia kalbėti apie korupciją, bet akivaizdu, kad nebuvo sukurta veiksminga kariuomenė. Galima kalbėti būtų apie regioninės krizės. Ir mes matome, kad santykiai tarp išrinktosios valdžios ir kariuomenės yra labai sudėtingi ir santykiai tarp oficialios valdžios ir pilietinės visuomenės taip pat yra labai sudėtingi. Ir tą mes matėme, kai vyko e, kai kurių policijos pareigūnų e, veiksmų tyrimai. Ir iš esmės tyrėjai turėjo pasitraukti, pabėgti iš šalies dėl to, kad e, kariškiai uh, e, uh, e, trūkdė jiems dirbti. Ir situacija nuolat blogėjo. Bet iš esmės aš kalbu tik tai apie 2013-2014 metus. Iš dalies galime kalbėti ir apie uh, atskaitingumo ir kontrolės krizę. Klaudija jau kalbėjo apie tai, kad kai tik yra susitarėme dėl ko nors iš karto karinės grupuotės, kariuomenė viską užginčia ir kvestionuoja. Ir regionin, platesnės regiono krizės, pavyzdžiui, krizė Egipte, paskatino štai tokias mintis. Tai yra tai, kad tam, kad galėtume išgyventi ir kad galėtume realiai kontroliuoti situaciją, jums reikia ginklų arba jums reikia uh, uh, sudaryti alijansą su kokia nors ginkluota grupuota. Ir po 2013 metų Liepos mėnesį tapo akivaizdu, kad, kad kiekviena politinė jėga uh, turi turėti ir karinę paramą. Ir tuomet krizė Libijoje iš esmės pasikeitė iš teisinės srities. Ji išplito ir e, virto poli, e, karinių konfliktų. Ji ypač po 2014 metų gegužės e, mėnesio. Yra dar viena papildoma problema. Tai yra. Da, tai yra. Da, tai yra karo trofėjų problema. Grupuotės regionuose remia stiprus vietos žaidėjai. Ir kiekvieną kartą, kai pradedamas yra politinio sutaikinimo procesas, iš karto matome, kad e, kažkas bando tam sutrukdyti. Ir jei nusekliai mes e, panagrinėsime visus šios procesus, pamatysime, kad tai vyksta dar nuo 2012 metų. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra legitimumo klausimas. Be abejo, bendra, bendrasis nacionalinis kongresas puikiai supranta, kad kad nors formaliai atstovų rūmai turi e, tai e, legitimumą, tačiau kas iš tikrųjų e, tenai dirba tuose rūmose dirba da, tik labai nedaug iš išrinktų parlamentarų. Taigi kas priima sprendimus? Tai reiškia, kad legitimumo deficito krize tikrai yra labai sunki. Ir dar keli dalykai, kuriuos noriu pasakyti prieš baigdama savo pasisakymą. Tolesnė politika. Aš manau, kad reikėtų daryti viską, kad uh, tie, kas trukdo susitaikymo procesui, kad jiems būtų sutrukdyta. Ir matome, kad taip pat reikėtų ištirti visus nusikaltimus, pažeidim, teisės pažeidimus, kurie vyksta visur šalyje, kad ir kas kontroliuotų tas teritorijas. Tai yra svarbu dar ir todėl, kad tai galėtų paskatinti uh, uh, sutaikinimo procesą. Uh, ir padėtų mums galiausiai gal vieną dieną pasiekti taiką Libijoje. Ir paskutinis dalykas apie politiką, tai yra žiniasklaidos vaidmuo. Žiniasklaida šiandienos Libijoje nepriklausomai nuo to, kam ji atstovauja, labai dažnai kalba apie bet kokius kompromisus, kaip apie kažkokį, kažkokius ne, nedarus, ne, ne, nešvarius kompromisus. Ir e, jie kalba apie tai, kad reikia sunaikinti e, jų oponentus ir kad tai yra šlovinama, tokia veikla yra šlovinama, pateikiama kaip e, didvyriškumas. Ir aš manau, kad toks požiūris tikrai yra netinkamas ir Čia taip pat reikėtų viską gerai ištirti tam, kad galima būtų realiai tikėtis, jog šalyje kada nors įsivyraus taika. <clears throat> Ačiū ponia Šūrai. Dabar žodis e, Gabrieliai Prodi. E, jums žodis. Ačiū ponia pirmininkė. Ačiū už galimybę trumpai papasakoti apie saugumo aspektus, jo situaciją Libijoje ir pakalbėti apie ES galimą vaidmenį regione ir šioje šalyje. Aš e, trumpai kalbėdamas sustelksiu ties trimis svarbiausiais klausimais. Pirmiausia, BSDG misija, UBAM e, sienų paramos misija Libijoje Antra, potencialios be, e, misijos, kurios yra svarstamos valstybių narių. Ir e, apie BSGP pastangas sprendžiant migracijos problemas regione. Prieš kalbėdamas apie šios tris dalykus, pirmiausia, norėčiau pabrėžti iš karto, kad planuojant ir vykdant BSGP misijas. E, e, Libijoje susidursime su iššūkiais dabartinėje politinėje saugumo situacija, kaip jau girdėjote, yra, nėra palanki, todėl nestebina, kad tarptautinė bendruomenė apskritai apsisprendė išeiti iš Libijos praėjusią vasarą. Paprastai kalbant, e, situacija vietoje neleidžia niekaip prasmingai prisidėti prie problemų sprendimo. Netgi prieš saugumo situacijai tampant visiškai prastai šalyje ir regione buvo akivaizdu, kad Libijos e, apsarbavimo galimybės ir tai buvo gana ribotos. Tai jutome visais lygmenimis. Tad e, tai reikia turėti galvoje, rengiant kitus žingsnius e, ir mūsų lūkesčiai turėtų būti atitinkami taip pat. Taigi, pirmasis klausimas, kurį minėjau, tai yra ES e, sienų apsaugos misija Libijoje. Misiją reikėjo perkelti, kaip daugelis žinote, į Tunisą praėjusiu metu Liepos mėnesį priežastis yra ta, kad e, e, tapo Libija taip nesaugu, kad teko būtent tai padaryti. E, misija e, labai smarkiai sumažinta, praktiškai liko tik tai skeletas iki 17 ir pagaliau vasario mėnesį iki 3 misijos narių. Praėjusią savaitę buvo nuspręsta tą misiją išlaikyti, e, nors ir maža, labai maža, dar e, pusiai metų dėl, dėl aiškiai politinių priežasčių. kad būtų kažkokį politinį lankstumą išlaikyti bendraujant e, su libiečiais ir kažkokį politinį mandatą išlaikyti. Misijos strateginė peržiūra padarė išvadą, kad politinis susidarimas ir paliaubų įsigaliojimas e, netrodo, būtų, kad būtų įmanomi to jau pat, nepaisant visų pastangų, kurias dėjo Junktinių tautų misija ONSMIL siekiant pradėti politinį dialogą. Aišku, kad sąlygos grįžti į Libiją nelabai palankios, bent jau per artimiausią laikotarpį. Misijos galimybė veikti iš Tunico, ką bandėme nuo perkelimo laiko, iš kitos sienos pusė, buvo gana ribotos. Tai iš tikrųjų nėra reali galimybė, turint galvoje ir e, likus darbuotojų skaičių Tunise. Taigi de facto misijos statusas yra kaip ir sustabdytos misijos statusas. Jeigu situacija nepagerės iki lapkričio mėnesio, tuomet e, misijos atšaukimas vėl taps svarbių klausimų, galbūt tapti tai būtina padaryti. Tuo pat metu Planuojama, kad misija grįžtų į Libiją, kai tai leistų sąlygos padaryti. Dėl galimos BSGP ateities galimybių valstybės narės svarsto šiuo metu įvairias e, galimybės. Prieš e, detaliau jas paminėdamas pabrėšiu keletą dalykų kuriuos reikia užtikrinti prieš pradedant e, rimčiau svarstyti, kokią galimybę reikėtų re, plėtoti. Na ir pirmiausiai, e, nacionalinės vienybės vyriausybė yra reikalinga. Reikia turėti pašnekovą Libijoje, partnerį. Šiandien e, jo nėra. Taigi nacionalinės vienybės vyriausybės yra šis labai svarbi. Taip pat mums reikia Libijos kvietimo, kad galėtume imtis ES veiksmų, taip pat reikia teisinių įgaliojimų, per, kuria, kurį suteiktų Junktinių tautų saugumo e, tarybos rezoliucija. Tai yra reikalavimai dideli. Tačiau svarbiausia E, užmėgsti ryšius su tą nacionalinės vienybės vyriausybę labai na, greitai, kai tik tai bus suburta. Junktinių tautų e, misija vadovauja rengiant bendrą saugumo planą e, Libijai. Kad jiems padėtume, mes įsteigėme Tunise ryšių ir planavimo vienetą, kad padėtume jiems sustiprinti planavimo pajėgumus Mums tas skyrius leidžia geriau e, suprasti, kas vyksta, geriau situaciją suvokti. Kitas pranašumas yra tas, kad, e, kad tas skyrius padeda renkti planus paliauboms ir saugumo situacijai. E, apsauga na, pajėgomis yra taip pat labai svarbus elementas apsaugoti uh, darbuotojus Libijoje, na, bet nes, nes akivaizdu, kad misija negalės vykti palankioje aplinkoje. Netgi jeigu bus ir vyriausybė sukurta, gausime kvietimą, teroristinės grupuotės vis tiek dar veiks šalyje, todėl situacija nebus palanki ir e, saugi. Todėl apsauga karinėmis pajėgomis taip pat būtų svarbi. Aišku, dydis ir trukmė, um, jeigu apsispręsime, tai bus supaprastinti galėtų uh, tuos dalykus. Uh, žvalgybinių duomenų teikimas taip pat galėtų padėti įvertinti ir sušvelninti pavojus. Taigi kokios yra galimybės, kurias svarstame? Trumpai jas išdėstysiu. Pirmoji galimybė uh, padėti stebėti vietoje paliaubas. Taip, toks ne, požiūris yra jungtinių tautų. Ko gero paliaubas visoje šalyje neįsigalios iš karto, todėl reikėtų galvoti, e, gal, galvoti apie galimybės apie įvairiose vietose e, įsigaliojančias paliaubas ir jų stiprinimą. Čia galime teikti paramą padėti libiečiams e, savo žiniomis ir galbūt netgi ir stebėsenos pajėgumais. Antra galimybė e, - apsaugoti e, svarbiausią infrastruktūrą Libijoje. Taip pat reikia turėti galvoje čia, kad, kad, kad šios galimybės taptų tikrovę, mums reikia tų ankstesnių iš ankstinių sąlygų Kitaip mes galime atsidurti karo uh, kryžminėje ugnyje. Taigi kritinės infrastruktūros apsauga reiškia ir vyriausybės institucijų ir visų kitų dalykų. Taip pat e, ir tas naftos pusmenulis, taip vadinamas, galėtų tapti saugoma teritorija. Taip pat trečias, trečia galimybė buvo e, Libijos e, sienų apsauga. Galbūt e, atnaujinant tą mūsų sienų apsaugos misiją, kuri dar vis egzistuoja, tam tai užtruktų, bet pradiniai pajėgumai galėtų padėti žiniomis ministerijose, oro uoste, jūros uoste. Ketvirta galimybė tai regioninių sienų saugumas. Čia jau e, mes turime galvoje esamas e, e, BSGP misijas. Šiandien mes kalbėjomės apie tai, kad reikėtų sustiprinti vieną iš mūsų misijų Nigeriją, kurie galėtų daugiau padėtų Nigerio valdžiai kontroliuoti pabėgėlių srautus. Penkta galimybė yra E, jūros stebėsenos operacija. Čia būtų tikla, tik, tikslas sutrikdyti ginklų ir e, šaudmenų e, kontrabandą ir taip pat stebėti islamo varstybės veiklą. Ir šešta galimybė, tai yra tokia ilgalaikė galimybė tai yra būtent nusinklavimo, demobilizacijos ir integracijos procesas, e, kuris padėtų išspręsti esminės problemas. Tai yra reikalingas procesas, bet kad tai atsitiktų tam, Libija turi būti pasirengusi, turi būti pasiekusi tam tikrą etapą, kad tokia parama būtų teikiama. Na ir pagaliau pakalbėsiu apie, apie netidėliotinio planavimo temą, kuris svarstama valstybių narių, būtent apie BSGP operaciją, kad būtų sutrikdyti žmonių gabenimo e, tinklai pietų viduržėmė jūros teritorijoje. Jūs šiandien kalbėjote jau apie krizių valdymo koncepcijos projektą, kuris bus svarstamas ir vėliau ir turint galvoje, kad e, diskusija tarp valstybių narių dar tik prasidėjo, būtų man netinkama detaliau apie tai kalbėti. Planavimas vyksta kaip ir e, buvo ketinama. Taryba patvirtintų krizės valdymo koncepciją, tokia operacija galbūt jau gegužės 18 kai ministrų susitikimas įvyks, o misija galėtų būti pradėta e, kažkada kitą mėnesį. Koordinacija yra paskutinis elementas, kurį norėjau paminėti. Koordinavimas e, visai šiais klausimais yra labai svarbus. Mes nesame Robinsonai vienoje saloje. Yra įvairių veikiančių subjektų ir koordinavimas jų veiksmų yra gyvybiškai svarbus. Frontex, ES agentūra nori susilaukti tam tikros paramos ir kaip per SGP operaciją. Na ir paskutinė mintis, noriu pabrėžti, kad Frontex užduotis ir, ir BSGP operacijų e, tikslai yra skirtingi, nors e, galtinis tikslas yra tas pats, tačiau dėmesys ir įgaliojimai yra skirtingi. Dėkuoju. De la Unión Europea en Libia. Después del debate, si quiere tomar la palabra, se la daremos sin ningún problema. Europos Sąjungos misijos atstovui suteiksiu žodį. Ir kadangi kalbėtojų yra labai daug, tai suteiksiu jums nedaugiau kaip vieną minutę pasakyti. Prašau kalbėti kuo trumpiau ir suprasti, kad laiko turim nedaug. Ir žinoma, pateikite savo pasisakymuose klausimų pranešėjams, nurodydami kuriam jūs skirite savo klausimą. Taip, ačiū, poninė pirmininkė, turiu du klausimus. Ir pirmasis yra skirtas pono Migarelį. Mes matome, kad krizė gilėja ir krizė labai sudėtinga ir mes ieškome sprendimų, globalių sprendimų. Mm. Tačiau surasti juos nėra lengva. Ir aš turiu du klausimus. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie 30 miestų valdžią. Ar tenai užtikrinamos yra paslaugos, ar jos yra teikiamos? Ir ar galėtų tų miestų uh, valdžios atstovai užtikrinti, kad kai krizė išsisems, kad įsitvir, įsivyrautų teisės viršinybė tenai. Ir krizė, krizė viduržymio jūroje. Yra tokių, kurie remia Tripolį, o yra kitų jėgų Ar jums netrodo, kad reikėtų su visomis jėgomis bandyti ieškoti bendro sprendimo, kad galėtume šias krizės spręsti? Liano, al senor Martino Artini. Italijos parlamento atstovų žodis. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasveikinti visus svečius, kurie kalbėjo. Jie atsakė į daug klausimų, kurie man rūpėjo, tačiau norėčiau paklausti, kokia situacija pietinėje Libijos dalyje. Aš supratau, kad kai kurie kolegos lankėsi Libijos pietuose. Norėčiau paklausti, ar atstovaujami visi visuomenės sluoksniai tuose atstovų rūmose. Taip pat norėčiau paklausti apie Libijos pajamas iš naftos. Kokia ten situacija? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τεουκάρος. Štai pat norėčiau padėkoti pranešėjams, jie pateikė labai įdomios informacijos. Reikia tik, tikėtis ir viltis, kad e, taika vėl sugrįž į Libiją, kad bus nusinkluota. Tačiau turint omenyje, kiek ginklų yra šalyje, sunku įsivaizduoti, kad tai vyks artimiausių metų. Kai Kaddafi buvo nužudytas, aš tuo metu kaip tik buvau Libijoje ir po to bendradarbiavau su kitais Libijos atstovais, galvodama apie tai, kad reikia stiprinti šioje šalyje demokratiją. Tačiau tie, kurie atėjo į valdžią po tų, kurie buvo nuversti, nebuvo geresni. Bet kaip ten bebūtų, aš susipažinau su labai daug įdomių, inteligentiškų žmonių, vyrų ir moterų, kurie dabar vėl yra nustumti į paraštės ir e, negali nieko, dar jokios įtakos, kadangi tie, kurie yra valdžioje, elgesi mm, savarankiškai. Europos Sąjunga teikia humanitarnę pagalbą, tačiau ir ją reikėtų koordinuoti, kaip tai būtų galima padaryti. Kitas klausimas, jeigu demokratinių e, struktūrų nepavyks sukurti ir jeigu apskritai demokratijos idėja neįsitvirtins Libijos institucijose, žiniasklaidoje, tai apskritai tokios e, revoliucijos demokratizavimo e, kryptimi ir nesulauksime. Todėl tiesiog reikia viltis, kad taip neatsitiks ir kad tie išpoliai sumažės. Taip, aš norėčiau užduoti klausimą. Jūs e, savo pasisakymę kalbėjote, kad dėrybos iš naujo buvo pradėtos Maroke ir gal dabar būtų momentas mus pagalvoti apie tai, kaip ES mūsų vyriausiai galiotiniai, ponė Mogerinį, galėtų padaryti taip, kad dialogas būtų atnaujintas Magrebo, tarp Magrebo šalių ir kaip toks tarpininkas galėtų padėti ieškoti sprendimo Libijoje. Alžyras, Tunisas, Marokas, žinome, kad tos šalės bendradarbiauja ir tarpusavį ir gal, kadangi jos taip pat bendarbiauja ir su mumis, galbūt mes galėtume e, prisidėti prie to, kad dialogas tarp šių šalių būtų geriau plėtojamas. Ką Jūs apie tai manote? Diputados de Malta. Maltos parlamento atstovas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti mintį, kad reikalinga nacionalinė vyriausybė. Manyčiau, ES turi tiesiog spausti Libiją, dėti diplomatinių pastangų, ne tik tai jungtinių tautų atstovas turėtų tai daryti ir kitos valstybės, tarptautinės organizacijos turi spausti Libiją, kad joje įsigalėtų santarvė. Lygiai taip pat kaip Ukrainoje Olandas, Merkel deda pastangų, tai ir Libijos atveju nepakanka vien tik tai jungtinių tautų pastangų negalima toleruoti, kad Libija ir toliau liktų valstybė be valstybės, arba kitaip sakant, ISIS valstybė, ir kad ISIS toliau nesiplėstų, neužiminėtų naujų Libijos teritorijų ir reikia kartu su Libijos visuomenės atstovais pasistengti, kad ISIS teroristinė organizacija nepaverstų Libijos e, teroristinę valstybę. Muchas gracias, señor Demesmaker. Demesmaker. Norėčiau paklausti dviejų trumpų dalykų. Tanok turėjo išvykti, todėl aš jo vardu norėčiau paklausti dviejų klausimų. Tas nebaudžiamumas, kuris įsigaliojo prieš keletą metų tarptautinėme Hagos teise buvo pradėti nusikaltimai, nusikaltimų tyrimai susiję su 2008 metų įvykiais, tačiau visiškai nežinome, kaip situacija pakryps ateityje. 21 koptų krikščionis buvo nužudytas įzis smogikų Ar šitas aspektas taip pat kaip nors atsispindės darybose? Ar bus klausima, kaip bus kovojama su nebaudžiamumu? He escuchado <clears throat> bastante superestructura y poco realismo. Nart. Klausiausi informacijos apie struktūras, bet nieko realaus neišgirdau. Vyriausybė Tripolyje yra tiesiog fikcija. Iš tikrųjų, ta vyriausybė nieko negali, tik tai daug e, žada. Yra įvairiausių savarankiškų policinių karinių junginių, o apie juos aš nelabai ką nors konkretaus išgirdau. Kas kontroliuoja, pavyzdžiui, naftos gamybą ir kaip laikomasi naftos gavybos sutarčių e, Tubruk atstovai ar kiti, kurie kontroliuoja Tripolio uostą, ar jie yra svarbiausi mūsų adresatai tai, kas buvo išsakyta, yra labiau e, viltys ir tikėjimas, tačiau integruotos armijos, konsoliduotos armijos greitai, ko gero, nepavyks sukurti, kadangi dar niekas nekalbėjo apie naftą, bet iš esmės juk svarbiausias dalykas, kas kontroliuos naftos telkinius. Pietus pietus teoriškai Tubruk vyriausybė turėtų valdyti ir taip pat Turek milicijos struktūros. Taigi pietuose susidurime su vietomis, vietinėmis gentimis, kurios yra pakankamai savarankiškos ir užsima ginklų, narkotikų prekybą ir kitas dalykas šiame, šiame regione reikėtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis. Teoriškai galima kalbėti apie konstitucijos kūrimą ir taip toliau, tačiau reikėtų galvoti, kaip praktiškai yra kuriama valdžia ir kaip jinai įgyvendina savo tikslus. Dabar norėčiau kreiptis į kolegą Mingarelį. 80 procentų, kurias minėjo kolega Halį, ar mes artėjame link 100 procentų, ar dar esame toli nuo savo tikslų. Kolega Rencija sakė, kad galbūt kad jūros blokada nebūtinai išspręs problemas. Dėkoju pranešėjams už vertinimą ir rekomendacijas. Norėčiau paklausti kolegos Mingarelį. Prieš tai padėkoti jam už tarpininkavimo paslaugas. Norėčiau paklausti, kaip Tunisas ir Alžyras padeda tarpininkauti. Norėčiau paklausti kolegos Ašūr. Sakėte, kad žmogaus teisų pažeidimus reikia tirti kaip susitaikymo proceso vieną iš aspektų kalbėdami apie žmogaus teisų ir e, pilietinių teisių stiprinimą, norėčiau paklausti, kaip žmogaus teisų pažeidimai bus vertinami, kurie buvo padaryti. Jūs minėjote įvairiausias misijas. Tarybos išvadose taip pat daug kalbama apie tai, kad yra numatyta CSDP misiją nusiųsti karinėmis priemonėmis kovoti su prekiautojais žmonėmis. Tačiau saugumo taryboje neprisimenu rezoliucijos, kuri leistų tokias karinės misijas. Todėl norėčiau paklausti jūsų, nors galbūt išsamei jūs negalėsite atsakyti, kokiu teisiniu pagrindu jūs mastote, kad būtų galima imtis ir karinių veiksmų prieš kontrabandininkus iš tikrųjų reikia kovoti su nusikalteliais ir e, žmonių gabentojais, tačiau nežinau, ar tai galima daryti karinėmis priemonėmis. Be to, kitas dalykas, kaip užkirsti kelią ginklų patekimų į šalį. Ačiū kolegijai Lochpilio Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau apgalėstauti, kad labai mažai deputatų liko salėje. Tai daug ką pasako. Omar Emidan Tripolėje yra pasakęs. Dėl paskutinio Leon plano. Jis sako, kad šis planas yra visiškai nereikalingas, jį atmeta musulmonų brolyjos atstovai ir taip pat jisai atmestinamas Atmesinas ir Alzani ir kitų, kurie yra atsakingi už 21 brigadą ir už darybinius procesus. Tai kadangi ginklų prekyba nestabdoma. Be to, sakote, kad reikia sustabdyti ginklų arba embargą. Reikia e, numatyti ginklų embargą. Tačiau aš galvočiau, kad problema yra kiek kitokia. Būtent, kad Egiptas, Kataras, Turkija ir Libanas yra netiesioginiai sponsoriai, kurie remia konfliktuojančias šalis ir tikisi iš to konflikto patys turėti naudos. Du 2011 metais buvo uh, 25 tūkstančių kovotojų, o dabar apie 250 tūkstančių. Todėl Italija, Junktinė karalystė, Prancūzija turėtų įdėti daugiau pastangų, kad būtų um, kariaujančios, konkutuojančios šalys paragintos uh, dėrėtis. Jeigu to neatsitiks, tai šalis bus sugrauta ir galima tikėtis tiesiog humanitarnės katastrofos. Ban, bankimūnas galbūt buvo apagintas tų fotografų dėmesio ir nepastebėjo tikros padėties. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už uh, labai įdomius pasisakymus, bet reikėtų tikėtis, kad jūsų žodžiai ne tik mūsų domens, bet ir galės e, padėti mums keisti situaciją Libijoje. Libijoje kur valstybė yra visiškai žlugusi, kur humanitarnė katastrofa gilėja, kur saugumo problemos tampa vis didesnės, įgyja vis didesnį mastą ir kontroliuoti jų ir spręsti jų praktiškai jau yra nebeįmanoma. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs esat pasiruošę ir ar norėtumėt aptarti su mūsų institucijomis ir kartu su Arabų valstybių lygos atstovais galimybę nutraukti e, kovotojų būrių finansavimą. Žinome, kad tenai kovotojų būrių grupių yra nemažai, nes jeigu jų, je, e, jeigu jų veikla nebus pažabota, tuomet problemos niekuomet neįspręsime. Kol vadovų taryboje buvo svarstoma ta, e, Traideno operacija, reikėjo kalbėti apie tai, su kokiais partneriais Libijoje mes galėtume bendradarbiauti, tam, kad galėtume ją sėkmingai įgyvendinti? Su kuo mums bendrauti? Kas atsakys mūsų telefono skambučius Libijoje? Kas, kieno gebėjimus reikėtų stiprinti tam, kad ne tik Libija e, netaptų teroristų irštva, bet kad ir būtų sustabdyti migrantų srautai ir sugriauta ta didžiulė priekybos e, žmonėmis, e, migrantų, atsiprašau, gabenimo priekyba. Dėkoju. Man susidarė įspūdis, kad mes kalbame jau Mat, kalbame tos pačius dalykus, jūs pateikite kelias mintis, bet kasgi jas gyvendins? Kas, jei mes e, neturime bendros vizijos? Kaip ES susitvarkys su visais šiais sunk, e, e, sunkumais? Pirmiausia, kovotojai. Kelios valstybės vis dar tiekia, ir, tiekia ginklus ir vairia įrangą šiems kovotojams. Ponas Kastaldo taip pat kalbėjo ir apie da, e, arabų pasaulio šalis, apie da, e, Libijos kaimynus, e, kurie remia skirtingas grupuotės. Viena grupuotė, vien, vienos šalės remia da, paėgas, kurios kontroliuoja Tobruką, kitos Tripolį. Taigi situacija yra nepaprastai sudėtinga. Ten daug yra žaidėjų. Yra dar vienas dalykas, dar vienas prieštaravimas. Kai kam Europoje atrodo, kad galima būtų Libijai pritaikyti tą sprendimą, kurį pritaikėme Egiptui, kad galima būtų, pavyzdžiui, to bruko paėgas įtikinti, pakeisti savo nuomonę. O yra tokių, kurie mano, kad mums reikia bandyti sutaikyti skirtingas paėgas. Aš manau, kad mums kuo skubiau reikia dėrybų Maroke. Ir ES turėtų kreiptis į didžiausias valstybės tam, kad tai būtų padaryta. Kitaip mes nieko neįspręsime, kitų būdų neturime. Reikia sugebėti spręsti tuos prieštaravimus, reikia da, bandyti spręsti da, strateginius nesutarimus ir taip pat suteikė aiškius galiojimus Bernardino Leon. Dėkoju, toliau kalbės. Pona Paradija Gy. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dirbu čia jau tris mėnesius ir Jau e, esu susitikus su 89 parlamento nariais, ES institucijų darbuotojais, taip pat kalbėjusi su įvairiais ambasadoriais ir galiu dabar pasakyti štai ką. Man nebus lengva komentuoti tai, kas jau buvo pasakyta, bet turiu prisipažinti, kad taip iš tikrųjų Libija anksčiau ar vėliau taps islamo valstybės valdoma šalimi. Labai įdomu buvo klausytis pono Ašūro ir ponios Gazinį. Bet mane nustebino tai, kad jie praktiškai nekalbėjo apie islamo valstybės įtaką. 40 metų Libija valdė diktatorius. Ir jūs tikitės, kad per ketverius metus mes padarysime kažkokį stebuklą, tai kad tapsime demokratinę šalimi. Prieš trejus metus Daugybė Libių reikalavo, kad tarptautinė bendruomenė nepamirštų Libijos. Jie kalbėjo apie tai, kad tai, kas vyksta kitose šalise, tai netrukus atvyks ir į, į mūsų šalį. Ir mes kalbėjome apie tai, kad mums reikia užtikrinti pasienio saugumą. Niekam tai nerūpėjo. Ir šiandien Libijos ateitį apsprendžia nelibiai, bet daugybė kitų veikėjų ir jie e, sprendžia, kokia ateitis laukia Libijos. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad taip, mes, Libija, esame sakingi už tai, kad e, e, tai, kai įsivyrautų Libijoje. 40 metų Kadafis buvo remiamas, gal ir nebuvo remiamas, bet dėl ekonominių interesų kai kurios šalės labai džiaugsmingai užmerktavo akis. Ir Prieš tris dienas Bengazėje vyko vaikų maratonas už taiką. Moteris e, dirba keurą parą tam, kad padėtų savo tautiečiams, nes e, humanitarnės pagalbos mes taip ir nesulaukime. E, vaikai miršta kiekvieną dieną. Ir taip mes e, vertiname tarptautinės e, bendruomenės pastangas ir mums reikia šios bendruomenės paramos. Bet aš manau, kad atėjo laikas dabar kalbėti atvirai, tiesiai šviesiai. Turime kalbėti atvirai apie neįspręstus klausimus. Ir e, aš nuogastauju dėl to, kad ką sakė kolega iš Maltos, yra tiesa, ir tą girdžiu ir iš kitų ta, savo pašnekovų. Pritvirtinamos viena rezoliucija po kitos, apie tai labai daug yra kalbama, bet nieko nedaroma. Ponas Šur kalbėjo apie žiniasklaidą, bet aš galiu Jums pasakyti, kad žiniasklaidoje kai kas pasikeitė ir tenai e, yra nemažai gerų žurnalistų, moteris, vaikai, šiandien jau pradėjau kalbėti, kas e, gali padėti Libijai dėrėtis dėl taikos viskas yra palikta kovotojams. Ir Libijoje aš buvau aktyvistė prieš tapdama ambasadorė. Ir mes ponui Bernardino siuntėme daugybę laiškų ir, ta, ir jo pirmtakui, taip kreipėmės ir jo pirmtaką. Ir e, aš dalyvavau da, e, dialogę, kai jisai buvo pradėtas e, praėjus mėnesiui po Kadafinų žudimo. Uh, Ir mes matome, kad tie, kas dalyvavo dialogė, tenai buvo nemažai e, gerbtinų žmonių, bet visiškai neaišku, kokį kelią pasirinko kiti. Gal kai kam atrodo, kad kadangi aš buvau opozicijoje, e, su manim neverta kalbėti ir nors aš šiandien esu ambasadorė, gal aš dar nemoku diplomatiškai kalbėti. Bet vienai per kitaip aš atvirai pasakysiu, kad tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga turėtų pagalvoti apie tai, kas padarė uh, klaidą. Taip, mes, Libiai, taip, padarėm nemažai klaidų, bet ir tarptautinė bendruomenė jų padarė nemažai. Ji neištesėjo daugybę pažadų. Jungtinės tautos tvirtina vieną rezoliuciją po kitos. Viena vertus, vienoje rezoliucijoje jie, jie sako, kad mes negalime panaikinti ginklų embargo Libijai, o kitoje rezoliucijoje jie sako, kad reikia kovoti su terorizmu Libijoje. Dėkuoju, panė pirmininkė. Labai ačiū. Dabar išklausysime atsakymų. Ir pirmiausia, ponas Mingarelė. Žinoma, negalės atsakyti visos klausimus, atsakysiu į kai kuriuos, turbūt lengviausių o leisiu kolegoms atsakyti kitus. Ar didžiausiuose miestuose užtikrinamos pagrindinės paslaugos libiečiams? Atsakymas ne. Aš sakiau daugelėje miestų, pavyzdžiui, Bengazija, trūksta medikamentų ir taip pat trūksta tam tikrų maisto produktų. Taigi šiandien e, yra humanitarinė krizė ir tai yra aišku. Žmonės kenčia. Ne vienas kelia klausimą dėl kaiminių šalių vaidmens ir apskritai išorės pasaulio. Na, tokių šalių kaip Turkija vaidmo ar Kataras, Arabo Emiratai, Egiptas ir be jokios abejonės jeigu, kad jeigu kai kurios grupuotės negautų paramos iš tam tikrų valstybių, jos negalėtų daryti, ką nori. Ir e, Mogherini yra kalbėjusi su, apie šios problemos su e, Turkijos, Kataro, Arabų Emiratų vadovais, su Egipto prezidentu ir Sisi taip pat su Magrebu, Magrebo šalimis. Aš mačiau, kaip jie kalbėjosi apie tai su užsienio reikalų ministrais iš Alžyro, su e, Tuniso ministru Bakuš. Mes e, palaikome dialogą su šiomis šalimis ir, ir visi reikalauja, kad reikia tokio politinio dialogo, kuris leistų sukurti nacionalinę vyriausybę. Ar yra humanitarinių pajėgų, kurios padėtų šią situaciją. Turime instrumentą, kuris vykdo savo veiklą, tačiau nėra darbo grupės humanitariniai pagalbai. Yra OČA, kuri jungtinių tautų agentūra, tačiau nėra humanitarnės darbo grupės. Panas Barnio, kurio jau nebėra, klausė, ar e, mobilizuojamos kitos Magrebo šalis. Taip, kalbame su kitomis Magrebo šalimis apie, Magrebo, apie Libijos situaciją. Nu, manau, kad į kitus klausimus geriau atsakys kolegos ponia Vezinė. Aš atsakysiu kai kurios kitus klausimus. Dėl situacijos pietuose, neseniai lankiausi Libijos pietuose kovos mėnesį. Turiu pasakyti, kad tai, ką pamačiau, skiriasi nuo to, ką, ko tikėjusi. Jeigu galvojate apie pietų Libiją, tai pirmiausia iškyla įvaizdis tos vietovės kaip tranzito e, kelio, kuriuo naudojasi teroristai. Tai tarsi yra prie, prieglops, priegloba e, e, teroristui. Aš mačiau institucionalizuotą baudžiamąją nuskastamą valstybę, valstybę, kur įvairios grupuotės kovoja dėl kontrabandos maršrutų. Visą tai vyksta platesnėme e, naratyvo susijusio su kova su teroristais kontekste. Be abejonės, pietuose yra e, islamo valstybės filialų, pakankamai jų mažai, palyginti su tuo, ką mačiau pakrantėje, tačiau yra tam tikrų etninių grupuočių, kurios e, save vadina privilegijuotais vakarų valstybių partneriai, nes jie vykdo tai, ką jie vadina kovas su teroristinės grupuotėmis pietuose. Ypač galvoju čia apie Bulbarių miestą. Noriu priminti, kad šiame mažame miestelėje pusę metų vyksta karas tarp dviejų etninių grupuočių, kurios visai neseniai, prieš metus, buvo geriausi draugai. Dabar jie yra skirtingose brigadų pusėje. Vieni sako, kad kiti, kita pusė e, glaudžia teroristus, o kita pusė teigia, kad e, kitoje pusėje yra e, čado pajėgų. Taigi konkuruojama dėl vietos kontrabandinių kanalų ir visa tai yra susijęs su platesniu to naratyvu Tai yra islamistų kova prieš antiislamistus. E, dėl klausimo, ar turime du pašnekovus ar ne, video turėjome daugiau pašnekovų, nors lengviau sakyti, kad tai yra dvi, dvi šalės, tačiau veik, e, subjektų yra daugiau. Dėl Centrinio banko labai trumpai yra dvi konkuruojančios valdžios institucijos, norinčios kontroliuoti Centrinį banką, viena Tripolyje, kita rytuose šalies, žinoma, centrinis bankas yra, ar prieiga prie Libijos lėšų yra labai svarbu. Anksčiau buvo klausima, dėl ko čia kariaujama. Ar dėl naftos kovojama, ar dėl pinigų. Taip. O tragedija yra tokia, kad pinigai baigėsi. Ne, nesvarbu, ar bus kovojama dėl naftos terminalų, bendrovių kontrolės. Aš siūlau libiečiams paskaityti audito biuro ataskaitą, kurį kolega minėjo anksčiau, kur sakoma labai aiškiai, kad lėšos pasibaigs po dviejų metų. Kai aš tai pasakiau savo libiečiams pašnekovams per savo kelionę ir parašiau apie tai e, ataskaitoje, kad jeigu tokios išlaidos bus ir toliau, jos pasibaigs tos lėšos po pusantrų metų, jie manimi netikėjo. Mane, kad mano skaičiai neteisingi, kad tai yra tarptautinės bendruomenės iškraipimai situacijos. Situacija yra sunki ir viso to centre yra pinigai, bet pinigai taip pat ir Libijos krizės sprendimas. Ačiū, toliau panas Ašūras. Ačiū. E, klausimas dėl taikos ir teisingumo propagavimo yra du keliai. Vienas yra vengti teisingumo siekiant taikos. Tarkime, kokie be būtų buvę žmogaus teisų pažeidimai, e, gal jų dabar reikia vengti, po to su jais sutvarkyti po 10-15 metų. Tačiau aš manau, dabartinėje situacijoje ką galima padaryti. Ir kas būtų naudinga, būtų kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus, piknaudžiavimą ar rytuose ar vakaruose. Tai siekiant taikos, reikia parodyti, kad piknaudžiautojai turės ištaisyti tos, tas negerovės, nutraukti visus žiaurimus, kad būtų įtraukti į politinį procesą požiūris pagristas paskatomis nebuvo labai sėkmingas. Manau, kad kartais, kai tokius pažeidimus vykdai ir e, tau pasako, kad tavo vardas atsiras tarptautinėme juodame sąraše, <clears throat> pagalvos kelis kartus vėl prieš imdamasis tokių veiksmų. Dėl taik, susteikinimo kultūros. Dalis problemos, mano nuomonė, yra žurnal, ž, žiniasklaida. Ne visa žiniasklaida, aišku, yra ir pozityvių pasireiškimų žiniasklaidoje, tačiau bendras naratyvas vietos žiniasklaidoje, konkrečiose kanaluose, yra, yra naikinimo, mm, eskalavimo naratyvas. Ir tai naitina tą politinę kultūrą, kuri visi mato, kad gali tik tai laimėti arba mirti, o kompromiso tarsi neegzistuoja. Tai yra silpnųjų, nugalėtojų galimybė, neigiama galimybė. Dėl islamo valstybės prieš trejus metus islamo valstybė neegzistavo tokia forma, kaip mes e, ją žinome dabar. Irake ir Levante jis atsirado 13 metų balandžio mėnesį. Situacija Derneryje buvo skaluojama dėl įvairių veiksnių. Buvo įvairių grupuočių. Viena iš jų buvo vietinė, pagrista tinklais, bušlime ir jie buvo pavadinti bušlimo e, brigadomis. Kurį laiką nuo 12 metų jie turėjo pakankamai išteklių palyginti su kitomis grupuotėmis, skaitant e, Saraširė Derner, taip pat Šūros jaunimo taryba kuri po to prisiekė ištikimybę islamo valstybei ir tapo e, brandoliu ir išsiplėtė. Klausimas yra, kodėl islamo valstybė pavyko išsiplėsti, patraukti paramos nuo tada iki dabar. <clears throat> Manau, kad vienas svarbiausių e, atsakymas ir nusiginklavimo demobilizacijos e, žlugimas labai ribotas labai ribota saugumo sektoriaus reformos proceso sėkmė. Įvyko tai, kad buvo tam tikra politinė aplinka, kuri buvo palanki ginklų naudojimui politinių ginčių sprendimui. Buvo daug nepastenkinimo ir ideologinis pagrindas, kuris propagavo smurtą, per nacionalinį ar religinį diskursą ir e, buvo piktų jaunų žmonių, jaunų vyrų, kuriems smurtas atrodė legitimuotas, tačiau ir turėjo išteklių tai pasinaudoti ginklais. Ir tai reikėjo laiko, kol islamo valstybė e, ten išplistų. Tai yra simptomas, tai nėra priežastis. Priežastis yra tie e, veiksniai, kuriuos minėjau. A terminar, le voy a dar la palabra a Gabor Icoli. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, just... Ačiū, pirmininkė, trumpai atsakysiu į klausimus, į komentarus. Ne vienas kalbėjo, kad ISIS artinas ir prie mūsų durų ir Libija gali tapti ISIS valstybė. Iš tikrųjų, kova su ISIS kol kas nėra vien tik ES uždavinys, tačiau mes šioje srityje jau darome kai ką. Mes kovodami su terorizmu esame įsteigę kovos su terorizmu koordinatorių, kuris dirba ne tik tai šiame regione, bet mes pasinaudojame CSDP misijomis, kurios padeda mums kovoti arba koordinuoti kovą su terorizmu. Mes padedame ir Libijos vyriausybei e, žiniomis, žvalgybinė informacija, e, mokome, kaip reikėtų stabdyti e, pinigų srautus Žinoma, mes nebūtinai turėtume konkrečiai kovoti prieš AISIS grupuotės, bet galime veikti ir e, kaiminėse valstybėse. Tiesiog e, suformuluoti problemą ir atkreipti tų kaimininių valstybių dėmesį į tą riziką, kurią gali kelti joms AISIS. Taigi e, šią prasme ES gali turėti pakankamai veiksmingų priemonių kovojant su ISIS. Dėl skeptiško požiūrio į demobilizaciją. Uh, and that's extremely uh, important to, I think, to, to bear in mind. Turint galvoje uh, nuginklavimą ir mobilizaciją ir uh, Visi dalykai turėtų būti atliekami pasinaudojant patirtimi, kurią sukaupėme Irake ir e, Libijoje. Reikėtų apibendrinti šitą patirtį ir jeigu tie veiksmai nebus siejami su reintegracija, su administracinių gebėjimų stiprinimu, vystimo programomis, tai tuomet e, liks vakumas ir vyks, liks tokių sričių, kurios bus apskritai nepasiekiamos vyriausybės veiksmams. Dėl to, ar Libija gali būti destabilizuota kaip valstybė apskritai ir sužlugti? Ne, jeigu mes teisingai elgsimės, to neatsitiks. Ką reiškia teisingai veikti? Reiškia libiečius ir Libijos vyriausybės atstovus reikia įtraukti šitą procesą, padaryti juos atsakingus už juos. Ir aš kalbu ne tik tai apie vyriausybės atstovus, bet apie visą visuomenę. Mes turime ją pasiekti, jeigu mes norime, e, kad jis suprastų. Todėl reikalinga informavimo strategija. Ir ta strategija turi būti labai kruopšiai parengta. Dar vienas dalykas. Įgyvendindami šiuos e, veiksmus mes galėtume ir parengti savo atsitraukimo e, strategiją, kai pati Libijos visuomenė ir valdžia imsis atsakomybės, mes galėsime palaipsniui pasitraukti. Dėl teisinio pagrindo Yra dalykų, kuriuos galima nuveikti be labai aiškios konkrečios teisinės bazės. Pavyzdžiui, jūros ruožo stebėjimo operacijos. Pavyzdžiui, Frontexas kuri veikia prie ES pakrančių. Tai yra dalykai, kurie yra, nėra tokie e, e, apibriežti pagal teisinį pagrindą arba, bet labai veiksmingi. Dėkuoju svečiams už jų pasisakymus. Mes susitiksime kitą kartą gegužės 11 dieną. Dėkuoju visiems.